Oké, okay, collega's, ik stel, uh, ik stel voor dat we. Taigi, kolegos. Siūlau pradėti darbą. Šiek tiek papirmininkausiu, kadangi mūsų pirmininkas dar skuba į mūsų posėdį, jam teko trumpam grįžti į Italiją. Netrukus jis turėtų nusileisti Briuselėje. Na, žinoma, ta ekologinį pėtsaką neišvengiamai paliks savo kelyje. Taigi siūlau panagrinėti darbo tvarkę. Na, mums reikia šiek tiek pakeisti darbo tvarkę, būtent kad prieš pradedant nagrinėti 11 dalį, Kocolino pranešimas Dėl bendrijos finansinių interesų apsauga, kova su sukčiavimu, 8 metų metinė ataskaita. E, pranešėjas mus palieks 11 valandą, kaip teisingai supratau. Taigi siūlau, kad mūsų diskusijas su abiem komisarais, su komisaru mm, Kalas ir Šemeta, surenktumėme po to. Pirmiausia, taigi Išklausysime pirmiausia pono Kalas e, ir jo pozicijos. Tai toks pirmasis pakeitimas darbo tvarkės. O kitas aspektas per koordinatorių posėdį štai ką buvo paskelbta bei nutarta. Būtent la, laukiame iš parlamento teisinės tarnybos ataskaitos dėl Olafo generalinio direktoriaus paskirimo. Čia kilo techninių bei teisinių problemų. Mes paklausime parlamento teisinės tarnybos patarimo, o kaip ponė Greslė, EPP frakcijos koordinatorė pasiūlė siūlome iškart pradėti nuo šio darbo tvarkės klausimo, kadangi mums reikia išspręsti šią problemą, kad galėtumėme tinkamai diskutuoti su ponu Šemetu ir ponu Kalas. Taigi, pirmiausia, išklausome teisinės tarnybos, po to vyks diskusijos su ponu Šemeta, po to ponu Kasolino pranešimas po to e, seks diskusija su ponu Kalas. Ar kolegos neprieštarauja tokiems darbo tvarkės pakeitimams? Ačiū, kad neprieštaraujate. Taigi paprašysiu teisinės tarnybos e, pateikti ataskaitą dėl Olafo vadovo paskirimo. Prašom, kas yra pasirengęs iš teisinės tarnybos? Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik uh, zal. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu angliškai, kadangi turiu pasirengęs tekstą anglų kalbą. Kaip žinome, e, kilo problemus dėl naujų, naujojo OLAF vadovo paskirimo. Gavau e, pono Kalas komisijos vicepirmininko laišką. Taigi, manau, kad netikėtai mirus uh, Olaf uh, generaliniam direktoriui, žmogus, kuris pavaduoja jį direktoriui, kai laikinai negali laikinai tai pareigas, užima šį postą. Čia 27 straipsnių remiamės e, komisijos darbo taisyklių. Ten sakoma, jeigu pirmininkas negali eiti savo pareigų, tai jo pareigas eina komisijos paskirtasis pareigūnas arba aukščiausias dirbantis tarnyboje pareigūnas. Taigi vyksta normali rotacija eilinėme komisijos generalinėme direktorate. Tačiau su tokia komisijos pozicija negalime sutikti. Tai tikrai nėra įprastinė rotacija, kuri pritaikoma, kai uh, E, pavyzdžiui, generalinis direktorius išeina atostogų. Dabar e, šis garbus ponas dėja mirė, taigi e, postas liks laisvas ilgesniam laikui, todėl reikia kitokios strategijos, bet to ši pozicija nespindi Olafo taikomos ypatingos generalinio direktoriaus paskirimo procedūros, taigi čia galioja ypatingas reglamentas ir dar nepamirštant Olafo įkūrimo sprendimo penktojo sprendimo, taigi bendrojo, bendrojo sprendimo direktyvoje ten yra paminėta taip pat paskirimo procedūra. Taigi, norint paskirti direktorių, komisija turi pradėti konsultaciją su Europos parlamentu bei taryba. Tai yra ypatingas reikalavimas Ir taip dažnai nutinka tarp instituciniuose mm, tarnybose, kaip pavyzdžiui EPSO. Taigi Olafas yra ypatingas atvejs, tai nėra eilinis komisijos generalinis direktoratas. Šis, e, ši minėta paskirimo procedūra atspindi ypatingą Olafo vadovo padėtį, jo pateikimumą Įprastai e, generalinio direktorato vadovas e, paskirimas pagal vieną procedūrą, o Olafo vadovas pagal kitą ir be to jis turi tam tikrų ypatingų pareigų. Paskirimo procedūra turi užtikrinti jo savarankiškumą bei nepriklausomybę. Nepamirškime ir to ypatingo konteksto, kuriame esama. Viskas yra plačiau išdėstyta mūsų nuomonėje, kurią turite savo aplankose. Tikrai negalima šios situacijos prilyginti įprastiniai rotacijai eilinėme generalinėme direktorate. Tai yra ypatingas atvejis. Iš ties mm, negalima taikyti įprastinių procedūrų. Reikia, kad komisija kuo greičiau pradėtų ypatingą rotacijos procedūrą, taigi reikia taikinti 12 Olafo reglamento straipsnį. Ir čia mutatis mutandis tvarka. Reikia, bei galima paskirti naują Olaf vadovą, nebūtina paskelbti naujo konkurso, tačiau skiriant naują vadovą komisija turėtų pradėti diskusijas su taryba bei parlamentu ir tik po to gali paskirti vadovą. Ačiū. Dankjewel voor deze toelichting. Ačiū už paaiškinimus. Ar kolegos turi klausimų teisiniai tarnybai? Iš ties e, labai įdomi tema, apie tai galėsime netrukus padiskutuoti su atvykusiais komisarais. Galima pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo, būtent 8 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas. E, čia diskutuosima su ponu Boničiui, auditorumo atsakingo nariu, su ponu Šemeta, o mūsų pranešėjas šio klausimo yra ponas Liberatskis. Iš karto e, suteiksiu žodžių ponui Bonički, kiek žinau, jūs turi PowerPoint prezentaciją parengęs. You, course... Iš tiesų, ponė pirmininkė, visada malonu ateiti į jūsų komitetą. Biudžeto kontrolės komitete. Taip, aš parengiau keletą skaidrių, kurios ir e, padės man pristatyti biudžeto įgyvendinimą. Taigi, pirmoji skaidrė, kaip žinote, Taigi, e, audito rūmų nuomonė, kaip matote, yra citata pateikta, metinės e, apskaitos teisingai pristato teisingai atstovauja bendryjų finansinę poziciją ir konstatuojama 2000, data 2008 metų gruodžio 31 diena. Taigi, anksčiau mes buvome išreiškę kai kurių e, pastabų, tačiau pasiekta pažanga mes buvom išreiškę pastabų dėl kaupiamuoju metodu grindžiamos apskaitos sistemos. Taigi, kaip matote, e, formuluotė yra tokia, kad tos e, ata, sąskaitos tinkamai, teisingai pristato bendrijų finansinę poziciją. Taigi tokia mūsų nuomonė šiuo klausimu. Dar lieka keletas klausimų, kurie be abejo pareikalaus tolesnio mūsų dėmesio, bet manau, kad padaryta nebloga pažanga. Toliau kalbant apie, tei, apie teisėtumą ir klaidų aspektą. Audito rūmai pažymi, kad pasiekta pažanga ir bendrai padėtis yra geresnė nei praėjusiais, me, nei praėjusiais metais ir užpraeitais metais. Bet kai kuriuos problemos dar išlieka. Pirmą kartą mes įvedėme diagramą ir parašėme diagramą ir vertikali ašis atspindi biudžeto procentinį dydį ir taip pat spalva, matote, e, stulpeliai nuspalvinti keliomis spalvomis. Ir žaliojoje dalyje yra pažangos ir ta pažanga fiksuojama nuo 38 iki 47 procentų ir raudonoji dalis sumažėja nuo 60 iki 31 procento. O tarp šių ta tarpinė kategorija taip pat išaugo. Tai, tai reiškia, kad bendrai situacija yra geresnė. Ir kai aš apie atskirus sektorius nekalbėsiu, tačiau konstatuojame, kad reikia dar padirbėti toje raudonoje stulpelio dalyje. Ir manau, kad kai ką galima padaryti ir parlamentas tą patį konstatuoja, parlamentas sako, kad reikia kai kurių pakeitimų, bet taip kaip ir visais sudėtingais atvejais, sprendžiant sudėtingus klausimus, nėra vieno vienintelio teisingo sprendimo. Reikia svarstyti įvair, įvairiausius aspektus. Periname prie kitos lentelės, kurią tokią lentelę rengėme pastaruosius du ar trejus metus. Vienoje lentelėje, vienoje, vienoje eilutėje yra priežiūros ir kontrolės sistemų įvertinimas Parlamentas prašė daugiau informacijos apie tai, kaip funkcionuoja, kaip veikia priežiūros ir kontrolės sistemos. Ir čia matote dvi žalias skiltis. Žalia reiškia, kad tos sistemos veikia veiksmingai, bet Taip pat nemažai e, langelių nuspalvinta gelsva spalva, kuri žymi, e, kuri reiškia, kad tik tai dalinai veiksmingos sistemos. Na, mes negalime susitaikyti su tuo, kad tos sistemos tik tai dalinai visada bus veiksmingos, tai reikia, kad jos taptų visapusiškai veiksmingos. Kaip matote, ypač uh, atkreipiame dėmesį į sanglaudos rytį nes ji pažymėta raudonai ir kaip ir praėjusiais metais 11 procentų lėšų neišmokėta. Mes kalbame apie 2001-2008 laikotarpį, nes tuo metu nebuvo mokėjimų vykdomų pagal tam tikras sąlygas, susijętų su tam tikromis sąlygomis. Taigi ateityje reikės dar e, grįžti prie šio laikotarpio ir pasižiūrėti, kaip viskas buvo sutvarkyta. Komisija bent jau mus informuoja, kad viskas funkcionuoja geriau, nes komisija yra, vadybininkai jie to rūpinasi. Mes kol kas tokių ženklų dar nematome. Taigi dėje, kalbant apie sanglaudą, reikia daryti, tenka daryti išvadą, kad ir lyginant su praėjusiais dviejais metais situacija labai nepasikeitė. Ateityje galbūt galima bus tikėtis kitokių pokyčių, kitokių tendencijų. Kitos rytis. Pirmą kartą žemės ūkį žymime žaliai. Taigi, tai reiškia, kad a, konstatavome, jog ap, aptiktų klaidų lygis yra mažesnis nei anksčiau, kad daugiau negu 50 procentų biudžeto įgyvendinta. Tai taip pat reiškia, kad mes sužinojame, ką dar reikėtų nuveikti ateityje. Ji dabar perinu prie savo paskutinės skaidrės. Ką reikia nuveikti? Čia įtraukiau penkis teiginius, trumpai juos pristatysiu. Visų pirma, reikia užtikrinti geresnį bendrą valdymą ir užtikrinti veiksmingesnį esamų išteklių e, panaudojimą, taip pat užtikrinti geresnę priežiūrą ir kontrolę. Ką tai reiškia? Praėjusiu metu pradžioje komisija uh, paskelbė dokumentą apie tai, kas yra toleruotina rizikos, toleruotinos rizikos paklaida. Ir kal, ten pasakyta, kad struktūriniuose fonduose klaidų lygis galėtų būti sumažintas dar 3 procentai, panaudojant esamus išteklius be papildomų e, kaštų, be pridėtinių kaštų. Aš taip visada ir maniau. Ir man buvo labai įdomu išgirsti, kad tą patį sako ir fondo valdytojai, tie, kurie rūpinasi tuo fondu. Tai, taigi tai reiškia, kad veiksmingiau, našiau panaudojant esamus turimus išteklius galima nemažai pasiekti. Na, galbūt ne, ne, nebūtinai iš karto pereiti į žalę langelį, bet pagerinti. Taigi, mano nuomonė, reikia tikrai dar padirbėti, kad fondų valdymas tobulėtų ne tik komisijos lygmenių, bet taip pat ir e, pirminėme lygmenį, kur vykdomi mokėjimai. Nemanau, kad e, būtų priimtina, jog ta, ta pati situacija būtų, būtų konstatuojama kiekvienais metais. Dar vienas pasiūlymas, kai tinkama papildomo ištekliai skirti priežiūrai ir kontroliai remiantis atitinkamą analizę, turi būti panaudoti atsižvelgiant į jų duodamą naudą. Uh, Vėlgi komisija paskel, kaip jau sakiau, remiuosi čia komisijos paskelbtų dokumentų dėl toleruotinos paklaidos rizikos. Ir ten konstatuojama, kad žemės ūkėje kontrolės sistemos kainuoja 4 procentus, Taigi, tai, tai reiškia, kad žemės ūkijas, ūkio kontrolės sistemose E, kontrolės sistemos kainuoja daugiau nei struktūriniuose fonduose, taigi čia reikia dėti daugiau pastangų. Minėjau, kad visų pirma reikia išnaudoti geriau turimus išteklius, toliau, kaip jau sakiau, yra duomenų, yra įrodymų, kad dar kai ką reikia nuveikti, kad dar reikia padirbėti, pasistengti visais ligmenimis. struktūriniai fondai apima daugybę detalių, jie, jie yra labai, sudė, tai yra labai sudėtinga sistema ir dėl to reikia daug daugiau pastangų. Nenoriu pasakyti, kad aš arba auditorumai kažką išradinėjame, bet mes remiamės e, informaciją ir tą informaciją ir faktais, kurią mums pateikė fondo valdytojai. Dar vienas aspektas. Reikia patobulintų finansinių korekcijų ir lėšų susigražinimo mechanizmų. E, žemės ūkija ypač pastebime, kad ten veiksmingai taisomos klaidos. Ir ir kuomet padaromos klaidos dėl įvairiausių priežasčių. Reikėtų stengtis, jei įmanoma, jei apsimoka, atgauti lėšas, išieškoti jas. Jei tai neapsimoka, reikia siekti apsaugoti ES biudžetą. Ir nors čia pasiekta, padaryta pažanga, konstatuojame pažangą, manau, kad informacija, ypač ta, kurią gavome iš valstybių narių, yra labai ribota. Dar vienas svarbus dalykas, kurį noriu paminėti, tai atgrasomasis tų korekcijų poveikis. Nes jeigu kažkas suklysta, kažką neteisingai padaro ir nieko, jokių nesulaukia už tai jokių sankcijų, tai suprantama, kokį pavyzdį tai rodo. Taigi, kalbant apie finansinės korekcijas ir lėšų išieškojimą, komisija čia geriau dirba, tačiau tikslas nepasiektas ir bent jau taip mums rodo valstybių narių teikiama informacija, tačiau ji yra ribota ta informacija. Mes, mums reikia daugiau informacijos. E, situacija yra sudėtinga, nes ir vyksta užskaitimai, projektai yra atsijimami ir reikia išsiaiškinti, kur slypi svarbiausi iššūkiai. Toliau dar vienas aspektas - tolesnis e, reglamentavimo supaprastinimas. Supaprastinimas tikrai veikia, duoda rezultatų. Pavyzdžiui, kriterijų nustatymas e, sąskaitų išrašymui. Tokiais būdais galime mažinti klaidų kiekį. Tuo pat metu Mm, neaukojant programų masto. Taigi reikia nepamiršti, kad programuose nustatyti labai detalūs tikslai, jų reikia nepamiršti. Ir taip pat noriu pasakyti, kad parlamentas ir jūsų komitetas akcentuoja, kad tai yra svarbus tikslai, tačiau kartais uh, tie tikslai yra pernelyg detalūs, pernelyg smulkiai surašyti. Galiausiai, kai ne, jeigu neįmanoma kažko supaprastinti, galbūt tuomet reikia peržiūrėti programą. Apsvarstykite galimybę peržiūrėti programą veikiau, o ne palikti viską kaip yra. Tai tiek būtų, ponė pirmininkė. Grazie. Do la parola al commissario Semita. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį komisarų Šemetai. Uh, uh, Pone pirmininkė, pranešėjau, gerbiami nariai, šios komisijos kadencijos pabaigoje, kaip paskirtasis komisaras atsakingas už biudžeto įvykdymą, aš noriu pasidžiaugti, kad ir komisijos kolegos ir teismas e, teigiamai įvertino biudžeto įvykdymą. Ir uh, už 2008 metus uh, įvertinta uh, DAS yra pati geriausia, tai yra sąskaitų patikrinimo patvirtinimo. Uh, kalbant apie uh, biudžetą, teismas pateikė teigiamą kvalifikuotą nuomonę uh, apie uh, apskaitas, tai yra antrieji metai, kai nuom, teismo nuomonė yra auditorumų nuomonė yra švari. E, pagal audito rūmų e, nuomonę e, sąskaitos pateikia labai aišku ir objektyvų vaizdą. Ir komisija atsižvelgia į audito rūmų nuomonę ir atsižvelgsime į tai, kad rekomenduojama pagerinti tikslumą e, apskaitos duomenyse. E, galite rasti daugiau informacijos apie tai raštiškame atsakyme numeris vienas. Šiame komitete retai kalbama apie pajamas, tačiau tai yra esminis mūsų visos politikos finansinis aspektas. Audito rūmai padarė išvadą, kad valstybių rūmų e, deklaracijos ir mokėjimai apie tradicinius nuosavus išteklius bei PVM e, bei valstybių narių indėlį yra e, viena iš esminių turė, e, buvo be klaidų. Ir komisija visgi e, laikėsi e, valstybių narių išlygų praktinio valdymo, o tai davė gerų rezultatų. E, biudžeto valdymas e, aptariamas auditorumų ketvirtame skyriuje. Įgyvendinimo lygmuo yra 97 procentų. Tai yra, kalbame apie mokėjimus. Auditorumai pripažįsta, kad galimo, galimo perteklių sumažinimas pakoreguojant biudžetą yra geras finansinis valdymas. Taip pat pagerėjo biudžeto valdymo sistema ir komisija gali geriau e, valdyti, vykdyti biudžetą ir e, nustatyti per finansinius metus, kur reiktų sutelkti pastangas, norint užtikrinti aukštą gyvendinimo biudžeto vykdymo lygį. Tačiau taip pat reikia pasakyti, kad e, mokymo, mokėjimo signavimai sanglūdos sričiai turi būti smarkiai sumažinti. Tai yra 4,5 milijardo, nes vėliau tikimasi, kad bus pat pakeistas ir patvirtintos naujos sistemos valstybėse narėse. Iki 2009 metų pabaigos buvo patvirtintos beveik visos sistemos, o tai reiškia, kad yra naujos valdymo ir kontrolės sistemos sukurtos naujam programavimo laikotarpiu. Ir tos, kurios skirtos sanklaudos fondui, padės didinti papildomą vertę. O čia, kaip sakėme, yra pati didžiausia e, paklaidos e, rizika. E, kalbant apie biudžeto įvykdymą, man, žinau, kad iš komisaro šiuo atžvilgiu tikimasi daug ir tai yra mano tikslas - užtikrinti. Užtikrinti sąskaitų patikimumą patvirtinimą. Yra trys uh, m, svarbios galimybės ateityje. Visų pirma, paklaidos rizika. Kontrolės sistemos neturi a, numatyti nepateisinamo a, pas, išlaidų lygmens. Pažanga šioje srityje turi užtikrinti, kad a, bus nustatyta tam tikra E, protinga paklaidos, e, tam tikras protingas paklaidos lygmuo. Ir jūs gausite mūsų papild, pirmosius pasiūlymus 2010 m. gegužė. Antra, e, bendras valdymas. Čia dar galima daug ką patobulinti. Ir patobulinti galima tik tais valstybėms narėms įsipareigojus pridėti geriau valdyti programas ir užtikrinti, kad jų kontrolė bus efektyvi ir patikima. Mes sustiprinsime atitinkamas nuostatas per ateinant, peržiūrint um, ateityje finansų reglamentą ir taip pat šį pasiūlymą gausite 2010 uh, gegužę. Ir trečia, supaprastinimas. Auditorumai toliau mums sako, kad E, patikimumo taisyklės yra e, viena iš, vienas iš pagrindinių paklaidos šaltinių ir todėl turime nukreipti savo tikslus į šią politiką. Auditorumai taip pat pateikė pasiūlymų dėl e, tokių instrumentų, kurie, pavyzdžiui, apimtų fiksuotų, moky, fiksuotus mokėjimus. Reikia įvertinti patikimumą išeinančių ir įeinančių mokėjimų, tai labai įdomi idėja ir mes ją išanalizuosime artimiausioje ateityje. Pirmoji galimybė tam būtų tinkamai peržiūrėti finansų reglamentą, o tai bus tiesioginė um, Januš Levandovski uh, e, atsakomybė ir aš jį pakviesiu pasikalbėti uh, dėl šio klausimo. Aš E, kartu su komitetu ir kitais suinteresuotais asmenėmis kursiu ES strategiją, norėdamas užtikrinti, kad biudžetas būtų valdomas efektyviai, kad visi dalyviai prisijimtų savo atsakomybę pilnai ir tai pasitarnautų visiems Europos piliečiams. La ringrazio, signor commissario, da adesso la parola al... Ačiū, ponia komisarė. Dabar žodis pono pranešėjui Liberatski. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Pirmiausia, palieščiau nepagristų įsipareigojimų klausimą. Atsiprašau, nepanaudotų įsipareigojimų klausimą. Dažnai e, pastebima, kad tokių lėšų skaičius išaugo ir 8 metais daugia šaliuose fonduose 16 milijardų eurų išaugo. Ne... Daugiamečiam programavime tokių lėšų skaičius. Taigi, ką jūs darysite, e, kaip e, kovosite su nepanaudotų įsipareigojimų problema, kadangi dabartinė situacija mūsų netenkina. Uh, thank you. Uh, Ačiū už klausimą. Ir tralo dydis išaugo 155 milijardais. Būtų galima paaiškinti to įvykio priežastis. išaugo sanglaudai skirtos lėšos. Žinome, kad dabar prasideda naujas finansinės programos etapas, o valstybės narės aktyviai dal, per pirmosius dviejus metus e, dalyvavo kuriant valdymo bei kontrolės sistemas o tai e, tos, dėl to buvo e, sum, dėl to valstybėse narse sumažėjo lėšų įsisavinimas, nors įsipareigojimai buvo padaryti, bet įsisavinimas nevyko taip greitai, kaip norėtųsi. Yra du būdai sumažinti trau. Pirmasis Tai yra savaiminis metodas, žinoma, e, N, H plus 2, H, N plus 2, N plus 3 taisyklė. Žinome, kad e, tokios lėšos e, automatiškai yra gražinamos. Taigi tai padidina valstybių narių discipliną. Kitas būdas būtų paspartinti mokėjimų procedūrą, šioje srityje dedame daug pastangų. Manyčiau, kad mūsų parengtas biudžeto peržiūros procedūros instrumentas e, padės imtis papildomų priemonių metų eigoje. Aišku, galutinių skaičių devintiesiems metams dar neturime, bet jau žinau, kad devintųjų metų mokėjimai bus geresni, taigi mokėjimų paspartinimas atitinkamai leis sumažinti nei, ne, neįvykdytų, neįsisavinti įsipareigojimų kiekį. Ačiū. Ačiū, ponė komisijos nary. Jūs minėjote beje N plus 3 taisyklę Tai reiškia, mes kalbame apie 1999-2006 metų finansinę perspektyvą plus 3 metai. Ji baigėsi. 2007 plus 3 yra dabartiniai metai. Turiu klausimą, ar jūs bandėte domėtis situaciją dėl iš anksto sumokėtų lėšų valstybėms narėms? Ar jos gali būti panaudojamos ar buvo panaudotos, kad būtų pagerinta įplaukų dalis biudžete. Čia kalbame apie realias investicijas. Jeigu taip, tai kokio masto, apie kokio masto lėšas kalbame ir kaip čia viskas turėtų vykti. As, as uh, uh, developed... Kaip jau minėjau, mes parengėme tokia priemonė biudžeto programavimo, biudžeto prognozės e, perspėjimų sistema. Du kart per metus mes atliekame analizę, kaip vyksta įplaukos į ES fondą, teikiame ataskaitas apie tai, kaip leidžiamos lėšos ir dėl įvairiausių priežasčių, kai kurio programų gyvendinimas vėluoja, Kartais taip yra dėl to, kad viešieji pirkimai užtrunka ilgiau nei buvo numatyta. Ir pati programa, pavyzdžiui, nėra našiai įgyvendinama. Ir vasario mėnesį turėsime galutinę 2009 metų tendencijų analizę ir ši ataskaita bus pateikta ir komitetui. Biudžeto, už biudžetą atsakingai institucijai ir mes pažiūrėsime, išsiaiškinsime, kiek dar išlieka nepanaudotų lėšų valstybėse narėse. Ačiū. Komisarė, jūs minėjote, kad paliksite rekomendacijų ponui Levandovskijui jūsų įpėdiniui. Kalbant apie naujus reglamentus, gal galite trumpai pristatyti, kokios naujos nuostatos reikalingos, ką jūs patarsite ponui Levandovskijui, atsižvelgiant į trūkumus, apie kuriuos mes kalbame. Uh, well, so, uh... I think that we are fully, fully aware that uh, uh financial. Manau, mes suvokiame, kad finansinis reglamentas priklauso, e, taip sakant, biudžeto komisarui. Tačiau dėl, dėl paties reglamento sprendimą priima komisijos narių kolegija, visi nariai, taip pat ir aš pats visi galime teikti pasiūlymus šiam tokiam reglamentui. Ir aš, pavyzdžiui, dabar rengiu pakeitimą finansiniam reglamentui. Ir čia yra trys e, pagrindinės pasiūlymų grupės. Pirmoji yra susijusi su valstybių narių atskaitingumo stiprinimu kalbant apie struktūrinių ir sanglaudos fondų įgyvendinimą. Kita pasiūlymų grupė yra susijusi su, su pastangomis supaprastinti. Ir čia yra tikrai daug pasiūlymų iš viešųjų konsultacijų, kurias surengėme praėjusiu metu pabaigoje. Sulaukėme tikrai gerų uh, pasiūlymų iš naudos gavėjų, iš kitų suinteresuotų grupių atstovų. Ir manau, kad yra galimybių, dar, dar yra erdvės ženkliai supaprastinti finansinius reglamentus. Ir aš tos pasiūlymus perduosiu ponui Levandovskui. Ir trečia pasiūlymų grupė. Jie yra rengiami, bet dar neparuošti, tai yra pasiūlymai dėl toleruotinos e, paklaidos rizikos. Iš esmės tai e, to, tos nuostatos įtvirtintos finansinėme reglamente ir paskui mes pateiksime konkrečius pasiūlymus konkrečiose srityse. Kalbant apie toleruotinos e, paklaidos rizikos koncepcijos įgyvendinimą. Ir pirmasis at, pir, pirmasis, pirmoji sritis, kurioje turime veikti kiek įmanoma sparčiau, yra moksliniai tyrimai. Turėjome užtikrinti, kad, kad procesai šioje srityje būtų daug lengviau gyvendinami. Gerbiamas komisarė, atsakydami į jūsų raštiškus E, klausimus. Aštuntasis klausimas dėl toleruotinos paklaidos. E, jūs sakėte, kad mes dirbsime tose sritise, dėl kurių daugiausia bus konkuruojama 2011 metais, išskyrus e, sanklaudos politikoje, dėl kurios bus dirbama 2012. Taigi mes turime aišku vaizdą. Sanglaudos fondai yra visos ataskaitos pati silpniausia pusė. Kodėl E, sanglaudos fondai paskutiniu metu. Kodėl 2010 metų e, duomenys? Nes 2010 metų 60 procentų duomenų e, apžvelgia perspektyvą už mūsų. Ir kalbant apie 2007 ir 2008, tai tiesiog bus per vėlu. Ar jūs galite pasakyti, kodėl yra toks tvarkaraštis? Uh, 2010. Pirmiausia, mes labai stengiamės pagerinti sanklaudos išlaidų teisės aktus šiame finans, šioje finansinėje struktūroje 2007-2013. Ir buvo atlikta labai daug eksantė valdymo, tai yra buvo at, at, nagrinėjamos audito taisyklės valstybėse narėse, e, kontrolės valdymo sistemos ir mes norime sužinoti, kaip šios teisinės priemonės veikia valstybėse narėse. Ir tada įvertinti situaciją ir šių teisinių priemonių poveikį administracijos išlaidoms ir pasiūlymui ir parengti pasiūlymą susijusi su uh, paklaida sanklaudos srityje. Neseniai mes atlikome mini DAS sanglaudoje pagal audito rūmų metodiką. Ir ši mini DAS parodo, kad sanglaudos rytyje jau nemažai pasistumėta į priekį. Ir mes netrukus parengsime ataskaitą ir vasario mėnesį pateiksime ją e, komitetui prieš uh, baigdami diskutuoti apie biudžeto įvykdymą. Pirmiausia, pirmieji rezultatai, naujų programų pirmieji rezultatai yra daug žadantis, norėtume, kad jie būtų įgyvendinti ir tada pasižiūrėsime, e, kokią savoką galėsime e, apibriežti sanglaudos srityje paklaidai. Ir ponė, e, šiame aš norėčiau dar vieną klausimą Jums E, užduoti dėl Olafo, tikiuosi, nenustepsite dėl to. Visų pirma, kokia data yra numatoma, kada gali būti paskirtas naujasis Olafo vadovas? Būtų labai malonu išklausyti jūsų nuomonės teisės tarnyba e, išsakė savo nuomonę. Ir taip pat norėčiau paklausti apie Al Olafo E, teisinę bazę. Kaip Jūs įsivaizduojate Olafo vietą Europos komisijos struktūroje? Labai ačiū iš anksto. Aš čia e, esu atvykęs kaip biudžeto komisaras ir Olaf dar neįeina į mano atsakomybės rytį, tačiau, kaip jau sakiau, kadangi esame kolegėlį konstituciją, aš išreikščiu savo nuomonę apie e, būsimus įvykius. turėtume atskirti du dalykus. E, viena yra Olafo generalinio direktoriaus paskirimas. Bus paskirtas e, laikinasis direktorius ir kitas bus nuolatinis. Kalbant apie nuolatinį generalinį e, direktorių, tai mes rengiame pranešimą, kuriuo bus skelbiamas konkursas Ir komitetui aš rašiau savo laiške, kad šį pranešimo projektą pateiksime tarybai ir parlamentui, kad galėtume tarpusavyje susitarti dėl šios kelbimo teksto. Ir tikiuosi, kad taip pat mes galėsime išrinkti ir paskirti naująjį generalinį direktorių, kiek įmanoma greičiau. Ir manau, kad mes visi norime, kad jis būtų paskirtas kiek įmanoma greičiau. Tad aš darysiu visą, ką galiu, kad užtikrinčiau, jog taip atsitiktų. Aišku, tas paskirimas priklauso ne tik nuo komisijos, bet ir nuo parlamento bei tarybos. Ir tikiuosi, kad mes dirbsime kartu su abiejomis institucijomis. O kalbant apie laikinąjį generalinį direktorių, šiandieną išklausiau teisės skyriaus, parlamento teisės skyriaus nuomonės ir galiu tik pasakyti, kad Komisija labai skaidriai dirbo šio klausimu. Ponas Kelas nusintė parlamentui laišką. su komisijos teisės skyriaus nuomonė apie paskirimo procedūrą. Dabar matau, kad teisės skyriaus Europos parlamento ir komisijos teisės skyrių nuomonė skiriasi. Tad kiek įmanoma greičiau turėtume rasti naują šios situacijos sprendimą. Ir manau, kad per artimiausias dienas mes išspręsime šį klausimą. Svarbu tai daryti pagal teisinius reikalavimus. Ir gaila, kad dabartinis reglamentas aiškiai nenurodo, kaip spręsti tokius klausimus tokiuose force major situacijose. Ir manau, kad e, e, kaip reglamentavimo pagrindė taip pat turime numatyti tokias nuostatas, kurios numatytų generalinio direktorius pakeitimą tokiuose ypatingose atvejuose. Dėl OLAF ateities aš savo atsakymuose raštu e, tai minėjau Ir aš parengsiu neoficialų dokumentą su pasiūlymu taisyti dabartinę teisinę bazę. Tam tikri dalykai turi būti skubiai pakeisti, o tai yra susiję su Olafo galimybė geriau komunikuoti su valstybėmis narėmis vykdant tyrimus ir gerinant informacijos pasikeitimą tarp Olafo, Eurojusto, Europolo. Manau, kad šis klausimas yra labai svarbus, norint padidinti Olafo darbo efektyvumą. Parlamentas pateikė gerų pasiūlymų ir mes siūlome kiek įmanoma greičiau peržiūrėti dabartinį reglamentą, kad būtų išspręstos šiuo metu esančios problemos susijusios su Olafu. Ačiū. Dabar uh, turime 20 minučių klausimams ir atsakymams. Pradėsime klausimą etapą pirmąją. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau ponui Boničiau užduoti keletą klausimų. Bandome bendradarbiauti su komisaru, kai mes e, kalbame apie audito ataskaitas, e, bandome, aišku, bendradarbiauti ir su RELEX generaliniu direktoriu. Ir gal ponas Bodničiai galėtų pasakyti, kokia dalis e, išlaidų skiriame būtent kontroliai. Agri, pavyzdžiui, skiria 4 e, procentus, sanglaudos fondo atveju kontroliai skiriamas 1 procentas. Man būtų įdomu sužinoti, e, kaip funkcionuoja integruota kontrolės ir priežiūros sistema, kiek, ji, kiek jai yra sunaudojama lėšų. Toliau jūs sakėte štai ką. Maždaug 4 procentai visko, kas išleidžiama kontroliai, 1 procentas sanglaudoje išleidžiama kontroliai, 4 procentai žemės ūkiui, kaip sakiau. Taigi, e, ar kažkas pasikeistų, jeigu mes anglos politikoje mm, imtumėmės kažkokią nauj, naują sistemą taikyti. Dabar dėl supaprastinimo. Jūs kalbėjote, kad reikia supaprastinti, e, tam tarpę supaprastinti ir tam tikrus e, tiks, keliamus tikslus, ne, neišdėstyti jų taip išsamei Gal reiktų e, apsiriboti keliomis nevyriausybinėmis organizacijomis, tačiau jeigu mes viską supaprastinsime, tai e, piliečiai, kuriems reikia paramos, jos gali paprasčiausiai negauti. Dabar klausimas komisarui. Ar iš ties bus keičiamos programos, jeigu bus e, paklaidos riba peržengta, ar bus įmanoma patobulinti situacijai ją pakeitus e, sistemą. Na, panašiame tam mes e, kalbame apie šeštuosius, aštuntuosius metus. Ar iki tol vykę procesai jau yra uždaryti, kol kas ten buvo, situacija neaiški, kokie įmanomi pagerinimai, patobulinimai ateityje, gal audito rūmai galėtų e, taip pat aiškiau uždėstyti, kokia, koks buvo planavimo periodas anksčiau ir kaip jis vyko. Prego, chi vuole intervenire? Bonisci. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Ajala, labai įdomų aspektą palėtėte. Jūs, jūsų klausimą neturiu atsakymo. Kontrolės sąnaudos. Deja, šis aspektas nėra labai išsamei išnagrinėtas, išskyrus tą e, leisiną paklaidų riziką. Dokumentas buvo paskelbtas praeisiais metais. Taigi mes turime išnagrinėti, kiek kainuoja kontrolė ir e, gauti optimaliausią ekonominės naudos rezultatą. Tikrai negali kontrolė kainuoti brangiau nei piliečių gaunama nauda. Taigi kontrol, e, turėtų ties šietu aspektu komisija susitelkti, reiktų paklausti ir po, pasakyti ponui Ribinatskiui, kas e, bus po 12 metų. Taigi dabartiniai sanglaudos politikos duomenys rodo, kad kontrolė kainuoja mažiau nei vieną procentą. Tačiau tai yra daugiausia problemų keliantis rytis. Ar reikia kažką keisti? Ar nieko nereikia keisti? Kaip būtų galima patobulinti priežiūros sistemą? E, e, nes apskritai situacija tikrai pagerėjo. Na, e, komisaras taip pat atsakė, kad prasidėjo naujas finansavimo etapas, duomenys tik gaunami ir taip toliau. Tačiau mano nuomonė, jeigu leistumėte man duoti patarimą, tai reiktų pažiūrėti, ką regijo ir employment generaliniai di direktoratai daro. Ar jų kontrolės mechanizmų pakanka, kad būtų susidorota su 27 valstybėse narėse kylančiamis problemomis? Ar užtenka pajėgumų jas valdyti, aš manau, kad neužtenka. Auditorių trūksta, nėra žmonių, kurie gali kontroliuoti sistemą, e, žiūrėti, kokios yra problemos, užkirsti problemoms kelią. Tai būtų daug geriau negu pulti, e, taisyti klaidas po to, kai, kai jos jau padaromas. Taigi, problemiškose sritise būtų daug ekonomiškiau e, skirti daugiau lėšų sistemų valdymui, kadangi tai atneštų daug daugiau naudos, padėtų staupyti daug daugiau lėšų. Programos būtų efektyvesnės, tai taip pat reikštų, kad parlamentas gautų visą jam rūpimą informaciją bei taip toliau. Aišku, prieš pateikiant įvertinimą galime laukti visos informacijos, gal tuomet būtų ir lengviau priimti sprendimą, bet gal reiktų geriau pagalvoti apie greitesnį sprendimų prieimimą, greičiau judėti į priekį, apie supaprastinimą. Mano nuomonė, negalima pernelik supaprastinti iki tokio lygio, kad pinigai būtų paprasčiausiai pervedami į kitą sąskaitą. Tai yra neigiama supaprastinimo pusė. Žinoma, e, pervedus pinigus viskas e, patitenka valstybių narių rankas, kaip jos išleis pinigus, kaip pinigai pasieks piliečius. Mes čia norime pabrėžti Europos pridėtinę vertę, kurią turi atnešti europiniai fondai. Taigi, štai ką noriu pasakyti, kad Europos pinigai turi būti atskiriami nuo nacionalinių pinigų, o Europinių fondų tikslas būtų sukurti didžiausiai manoma europinę pridėtinę vertę. Būtent tokius aiškius tikslus turi turėti programos. Jos neturi tapti tik tai pinigų pervedimo mechanizmais. Tikrai džiugu tai, kad aš pirmą kartą Iš komisijos girdžiu e, daug naudingo apie dėl išeinančių mokėjimų, dėl kontrolės, dėl sąskaitų tikrinimo, dėl e, patikrinimų dalies, kiek procentų visko bus patikrinta, taip pat e, džiugu, kad siekiama užtikrinti tinkamą kontrolę, kad pinigai nebūtų švaistomi. Džiugu, kad orientuojamasi į rezultatą. Gerai, jog komisija žada keisti padėtį. Ačiū. Ačiū. Pone Šemita, ar turite kažką pridurti? Jeigu leistumėte, buvo užduotas klausimas apie ankstesnius laikotarpius 94-99-99-2006 metai. Norėčiau pasakyti, kad šie programavimo laikotarpiai jau uždaryti. Bus pateikta ataskaita apie šios programavimo laikotarpius vasario 17 dieną. Pagal preliminarius vertinimus Likutinė klaidų riba šiuose programinėse laikotarpiuose buvo žemesnė ar mažesnė nei manyta per pačių programinių laikotarpių vykdymą. Tačiau, kaip minėjau, išsamesnė e, ataskaita bus pateikta vasario 17. O jei leistumėte E, replikuoti ponui Boničiui, replikuoti e, e, dėl mūsų siekio kontroliuoti išinačius mokėjimus, kontroliuoti re rezultatus. Aišku, įsisavinti lėšas būtina, būtina lėšas panaudotų, bet būkime realistais. Šiuo metu turimas teisinis pagrindas yra patvirtintas, aišku, tarybos. Jis galioja iki dabartinio programavimo laikotarpio pabaigos. Todėl panašias idėjas būtų galima e, pradėti gyvendinti vykdant bandomuosius projektus atskirose srityse pagalvoti, ar iš, būtų įmanoma tą e, projektų duodamą rezultatą kažkaip tinkamai apibrėžti, įvardinti. Sunku tikrai aprašyti, kokią naudą duoda e, projektas. Ir po to e, labai sunku sukontroliuoti, e, ar buvo ta nauda ar nebuvo. Reiks identifikuoti projektus, kurių rezultatai yra labai aiškus ir remiantis jais parengti bandomuosius projektus ateičiai. Bet, žinoma, tai liko viskas ateities darbams. Sintetici, perché poi dobbiamo passare la parola all'ulteriore punto dell'ordine del giorno. Onorevole Grassle. Ačiū, tuoj persime prie kito darbo tvarkės punkto, bet dabar ponia Gras. Klausimas ponui Boničiui dėl patiktų skaičių patikimumo. Žemės ūkis 15 valstybių narių turi mažiau nei 2 procentus, tačiau kitos valstybės turi daugiau nei 2 procentus. Taigi e, žaliai sričiai mes gauname žalę spalvą tik dėl to, kad e, nemaža dalis valstybių narių e, puikiai veikia, nors kitos tikrai nepakankamai gerai daro. Taigi blogai pasirodžiusiams valstybėms ne, jos peržengia visas klaidų ribas, todėl reikia jas toliau spausti, kad jos keistusi, taisytusi. Rumunija yra ypatingai blogas pavyzdys. Rumunijoje yra milžiniškas problema, daug sisteminių trūkumų, daug klaidų. Ir panašu, kad Rumunijos pateiktas klaidų skaičius yra e, paimtas iš niekur, kadangi nėra tinkamos sistemos įvertinti situaciją dabartinė sistema leidžia tik tai apytiksliai nustatyti e, padarytas klaidas. Būtų įdomu sužinoti jūsų nuomonę. Dabar dėl atgautų lėšų turiu paklausti. Tikrai labai gaila, e, kad e, audito rūmai negali visko tinkamai sukontroliuoti, neturi tam pajėgumų. 28 puslapis 1,77 milijardai eurų buvo susigražinta ir pas, per praėjusią savaitę Strasbūre e, Regi generalinis direktorius išdalino savo ataskaitą bei finansinės korekcijas pateikė dėl regioninio fondo ir ten yra kitas skaičius 1,56 milijardo, o tai yra jo skaičius, o e, iš vietos gaunami, gaunamas, e, gaunami duomenys visiems fondams yra 1,277, taigi yra 300 milijonų eurų skirtumas. Ar patikimi šie skaičiai, ar nereikia keisti e, skaičių parengimo sistemos ir ką čia ketina padaryti, juk po, po to laiko tarp praėjo jau du metai. Ačiū pirmininkė. Dėl paskutinio jūsų klausimo, dėl susigražintų lėšų išties čia yra problema. Nes informacija, kuri yra skelbiama ir komisija savo apskaitoje daro šią pastabą, kad persidengia informacija, kurią ji gauna iš valstybių narių ir informacija, kurią komisija turi ir nėra lengva išgryninti tą informaciją. Taigi, susigražintų lėšų klausimas vis dar išlieka mums problematiškas. Atvirai pasakius, mes norėtume geriau panaudoti tą informaciją, nustatydami klaidų lygį. Tačiau tai padaryti sudėtinga, jei ta informacija nėra patikima ir jūs, man atrodo, puikiai tą ir pailustravote. Aš negaliu jums paaiškinti, kodėl taip yra, bet reikia skirti tuos skaičius kurie taip vadinami preliminariais skaičiais, darbiniais skaičiais, nes kartais tie skaičiai ateina iš tam tikrų šaltinių. Ir būtent todėl sakyčiau, kad bendrai apskaita tvarkoma geriau, kalbu apie duomenų rinkimą ir įrašymą. Tačiau yra perspėjimų, kad kai kuriais atvejais tie skaičiai persidengia ir kad informacija gaunama iš valstybių narių ne visada yra kokybiška ir kelia įtarimą kartais. Dėl jūsų pastabų dėl žemės ūkio valstybės narės Rumunija. Mes ne, nerengėme sąskaitų patikimumo patvirtinimo atskirai valstybei. Mums sunku sutelk, tai padaryti, skirti dėmesį vienai valstybei. Mes darome atsitiktinę imtį, atsitiktinės imties uh, principų dirbame. Kartais tai gali būti Rumunija, kitą kartą nebūtinai Rumunija. Dažniau mums tenka turėti reikalų su didesniais, stambesniais naudos gavėjais. Ir žemės ūkija galima e, argumentuoti, kad 15 milijonų jau yra, žemiau tos ribos, o 12 ne. Tačiau čia kalbame apie mokėjimų panaudojimą. Ir mes esame beveik tikri, negalime šimtų procentų būti tikri, bet mes pagristai statist, remdamiesi statistiniais duomenimis darome prielaidą, kad mes esame teisūs. Kalbėdamas apie Rumuniją galiu pasakyti štai ką jeigu pažvelgsime į veiklos ataskaitą, įvairių generalinių direktorato ataskaitas, dažnai pastebėsite, kad yra išskiriamos problemos ir daromos išlygos teikiant sąskaitų patikimumo patvirtinimą, pavyzdžiui, Rumunijos ir kartais Bulgarijos atveju. Iš tikrųjų, atrodo, kad jūs sistemose yra problemų, sisteminių problemų turime būti atsargus, nes laiko bėgant aš įsivaizduoju, kad ir Rumunijai, Rumunijai ir Bulgarijai bus skirta daugiau lėšų, daugiau mokėjimų bus vykdoma. Ir jeigu sistemos nesugebės susidoroti su ta situacija, tai padėtis dar pablogės. Vėlgi, tai mes neturėtume laukti, kad ta problema dar labiau išauks. Nes juk iš esmės mes norime, kad, kad pinigai pasiektų žmonės ar programas, kuriems jų reikia. Tačiau, kita vertus, tai būtų ekstremali priemonė. Ir manau, kad kažką galima padaryti, reikia dėti papildomas pastangas ir užtikrinti, kad tų dviejų valstybių institucijos pasirūpintų, jog būtų tinkamai aprūpintos sistemos ir kad jos būtų įsteigtos ir galėtų absorbuoti uh, lėšas, bet remdamiesi dabar gaunamą informaciją mes darome prielaidą, kad čia gali būti problemų. Grazie. Il tempo è finito. Abbiamo tre domande. Io le vorrei. Ačiū. Mes beveik neturime laiko. Yra dar trys klausėjai. Norėčiau sutikti galimybę užduoti klausimus, bet prašau, gal galite kalbėti trumpai ir, ir taip pat ir rūmų, ir komisijos atstovus. Euh, Ačiū pirmininkė pirmąjį klausimą noriu užduoti profesoriui Boničiui, o paskui komisijos nariui. Taigi, kalbant apie audito rūmų nuomonę apie dėl 2008 metų, ar dasas bus teigiamas ar neigiamas? Aš užduodu šį klausimą nes mums reikės priimti sprendimą, ar pats patvirtinti biudžeto įgyvendinimą ar nepatvirtinti labai e, visiškai kitokiame politinėme kontekste. Tuo metu vyko rinkimai ir buvo akcentuojama, kad 12 ar 13 metų audito rūmai neduoda, neskelbė teigiamo daso. Mes suprantame kodėl, bet kitą vertus nesuprantame, kas vyksta sutarčių 248 straipsnis audito rūmų prašo pateikti savo nuomonę, o mes tuo, jos pagrindu, e, parlamentas tuo pagrindu sprendžia, ar patvirtinti biudžeto gyvendinimą ar ne. Jeigu kalbame apie teigiamą das, pavyzdžiui, švietimo ministrui, viskas puiku, bet mes turime parengti nuomonę ir dėl žemės ūkio, sanglaudos fondų, taigi mes turime žinoti, ar das bus teigiamas ar neigiamas. E, komisarė, labai džiugiuosi jūs čia matydamas. Jūs sakėte, kad situacija gerėja audito rūmų dėka ir, ir, ir taip pat jūsų bendro darbo su kolegomis dėka. Man atrodo, e, situacija gerėja ir dėl to, kaip dirba biudžeto kontrolės komitetas parlamente, nes parlamentarai daro spaudimą komisijai. Ir manau, kad tai, tai tam tikrą prasme ir dėl to konstatuojame pažangą. Uh, Jūs sakote, kalbite apie dasą be jokių išlygų ir kad tai yra jūsų tikslas. Mes esame įpratę girdėti pažadus, kad bus teigiamas dasas, na, be jokių išlygų. Tačiau jeigu pažvelgsime į visuomenės nuomonę, į valstybinį sektorių, Taip matysime, kad valstybinis sektorius nėra tinkamai prižiūrimas ar kontroliuojamas, būtent tai žmonės mano. Taigi, dasas be jokių išlygų yra tikrai ambicingas tikslas, jeigu jis bus pasiektas. Tačiau pakalbėkime apie kitas e, valstybės sektoriaus stebėsenos galimybės. Dažnai, dasas dažnai gali būti teigiamas su, su įvairiausiamis išlygomis. Uh, Taip pat ar galite pakalbėti apie minidas? Ar jūs arba jūsų tarnybos rengėte tokį dokumentą ir kaip tai atsilieptų jūsų savarankiškumui, jūsų autonomijai? Ir galbūt jums taip pat reikėtų, tai reikės taip pat ir auditorumų nuomonės, nes tai yra institucijas stebinti e, minidas. Pume. Pirmininkas, na tikrai klausimas nebuvo labai trumpas. Žinau, ponas, kad ponas Kacolino turės išvykti, gal komisaras šiame tai ir auditorumo atstovas galėtų atsakyti. Taip pat noriu paprašyti komisaro šiame tos pasilikti, kad atsakytų į dar papildomus būsimus klausimus. O dabar, e, nes ponas Kacolino turės pasisakyti ir išvykti. Uh, well, so I, I... Aš atsakysiu labai trumpai. Turime būti ambicingi ir iškelti tikslus, kurių link eisme ir įgyvendinti priemonės, kad kiek įmanoma priartėtume prie šių tikslų. Ir biudžeto įgyvendinimo e, sąskaitų patikimimumo patvirtinimas teigiamas patvirtinimas turi likti mūsų tikslas. Be abejo, tas ir bus labai ambicingas, tačiau jeigu bus mažiau iš, e, ambicingi tikslai tam tikrose srityse, mažiau ir pažangos bus padaryta. Ačiū. Pone Boničiai. sudėtinga. Aš pasistengsiu kalbėti trumpai. Maždaug prieš 12 metų audito rūmai paimdavo vieną imti visam biudžetui. Ir e, buvo pagrista kalbėti apie teigiamą ar neigiamą das. Tačiau nuo to mes, e, nuo to laiko mes išskirstėme dalimis e, biudžetą ir dabar turime naują nuomonę dėl žemės ūkio rezultatų, sanglaudos rezultatų ir taip toliau. Tad kalbėti tik apie teigiamą ar neigiamą e, das, tai yra, manau, jau pasenusi praktika, kuri buvo taikyta prieš dešimt metų. Reikia kalbėti apie niuansus, mūsų rezultatų niuansus ir tuos pokyčius, kurie įvyko. Nes susidarėme įspūdį to, kas vyko per kelis metus. Tam tikrose srityse galbūt nepasiekėme rezultato, bet kitose pasiekėme. Kai aš pradėjau dirbti auditorumuose, buvo manoma, kad yra neįmanoma e, pasiekti žalę spalvą žemės ūkyje, o dabar taip yra. Tad reikia galvoti apie evoliuciją ir apie įvairius niuansus ir padarytą pažangą. Aš nemanau, kad e, per vieną dieną iš e, teigiamo pavirsti neigiamais. Mes prisiminkime, kai buvo prieš penkis metus situacija buvo dar blogesnė. Tad mes turime taip pat atsižvelgti ir į tarptautinę e, tendenciją tarptautinėse, nacionalinėse tendencija tarptautinėse audito įstaigose. Ačiū. Grazie. Allora, siccome eh, il relatore Cozzolino deve partire. Labai ačiū. Kadangi ponas Kocolinė turi išvykti ir paprašė anksčiau pakalbėti, paprašysiu komisarą šiame metą pasilikti šioje salėje, nes dar du e, bus užduoti klausimai, vienas pono Andrėjas, kitas pono Balčyčio. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį ponui Kocoliniai. Ir e, norėčiau pasveikinti komisarą Kelas, kuris prie mūsų tik prisijungė. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai atsiprašau, tačiau turiu įsipareigojimų ir todėl turėsiu išvykti iš posėdžio anksčiau. Pirmiausia, mes turime e, valstybės narės padaryti atsakingas už tai, kad būtų e, pašalinti sukčiavimo atvejai. Tačiau taip pat mes savo išteklių e, sistemą turime padaryti, e, iš, išteklių surinkimo sistemą padaryti skaidresnę, tai pagerins mūsų administracinės procedūras ir tai e, taip pat padarys įtaką mūsų intervencijų kokybei. Šioje, šiame pranešime yra atsižvelgiama į posėdžius, kurie vyko tarp Olafo komisijos ir Raudito rūmų, taip pat šešėlinio pranešėjo ponio Makevik. Mes visi stengiamės užtikrinti, kad viešieji konkursai, viešieji pirkimai būtų skaidresni. Tai e, buvo tarytum lašas e, į e, finansinių nesklandumų jūrą. Ir Mes e, analizavome tiesioginės išlaidas ir e, pasiruošimo narystiai lėšas. Šie skaičiai neparodo, ar situacija kontroliuojama ar ne, taigi mes turėtume e, papildyti šios skaičius ir pasižiūrėti, kokie yra kokia yra paklaida, kiek pasitaiko sukčiavimo įvairiuose valstybėse narėse. Na, kalbant apie nuosavus išteklius, mes turime pagerinti statistinių duomenų kokybę, kuriuos teikia valstybės narės. Čia svarbus dalykas yra administracinis bendradarbiavimas mokesčių srityje. Uh, Buvo pateikta, e, pateiktas komisijos pasiūlymas e, dėl direktyvos, tai yra žingsnis reikiamą linkme, tačiau reikia labai efektyviai stebėti šitą situaciją ir įsikišti tas e, situacijas, kai valstybės narės nebendradarbiauja. Taip pat turime apžvelgti išlaidas, kurios yra patiriamos valstybių narių renkant nuosavus išteklius ir padėti kompensuoti šias išlaidas už tokį nuosavų išteklių surinkimą. Ir Palyginus su 2007 metais ne, netitikimų, netikslumų padaugėjo 1,44 procentais. Tačiau taip pat pastebėjome, kad padaugėjo ir atvejų pranešimo apie sukčiavimo atvejus. Valstybės narės laikosi reikalavimų dėl pranešimo apie netitikimus ir tai reiškia, kad jos įgyvena direktyvą. ir reglamentus. Finansinių e, netitikimų sumažėjo 27 procentais, tačiau taip pat turime nepamiršti sunkumų, kuriuos žiūrėjo kai kurios valstybės narės. Kalbame apie išlaidas, kurios labai griežtai reglamentuojamos, kaip nekarta buvo e, parodyta auditorumų. rūmų. Esminis dalykas yra, kad turėtume ne tik laikyti savo tikslų siekdami finansinių rodiklių, tačiau taip pat turime gerinti ir savo struktūrą ir išlaidų kokybę. Mes turime peržiūrėti reglamentus, kurie labai dažnai yra uh, suteikia pirmenybę formalumui, o ne kokybei. Mes turime daryti kažką, kad šis nehomogeniškas valstybių narių bendradarbiavimas uh, pakistų ir kad valstybės narės vis e, vienodžiau praneštų apie netikslumus. Kalbant apie 2006 metų atvejus, e, kurie buvo pranešti kaip e, net, netviklumai, tai toks tas skaičius turi padidėti. Kalbant apie bendrą praktiką, bendradarbiavimą su Olafu, tai manome, kad tai yra geras žingsnis į priekį ir pasieksime gerų rezultatų. Uh, Na, o kalbant apie netitiku, netikimus susijusius su pasirašymo narystai lėša, lėšomis. Mes e, valstybėse narėse turime pagerinti administracinius pajėgumus ir lėšų valdymą. Taip pat mes e, tiesiogiai suinteresuoti fondų lėšų valdymu. E, mes turime pagerinti viešųjų konkursų skaidrumą visais lygmenimis. Na, o kalbant apie išlaidas, tai mes pastebėjome kelis nesklandumus ir komisija turėtų patikrinti, kad nebūtų dvigubo projektų finansavimo. Taip pat buvo imtasi priemonių dėl integruotos vidinės kontrolės ir apie toleruotiną rizikos lygmenį. Valstybių narių e, pateikta metinė ataskaita komisijai turėtų būti paremta stipresnių teisinių pagrindų ir turėtų pateikti išsame kokybinę analizę tų auditų, kurie buvo atlikti valstybėse narėse. Labai svarbu, kad mes apibrieštume Olafo situaciją. Olafas turėtų turėti e, daugiau darbuotojų ir padidinti savo darbo kokybę. Daugiau bendradarbiavimo tarp OLAF ir e, komisijos vidaus audito sistemų e, yra pageidaujamas dalykas ir reikia atsižvelgti į pateiktas rekomendacijas. Svarbu, kad patikrinimai būtų efektyvūs. Reikia įvesti deminimis politiką. Turime pagerinti e, tyrimų E, organizavimą ir sustiprinti bedarbiavimą su nacionalinėmis valdžios institucijomis. O tai yra esminis klausimas. <clears throat> Todėl mes e, ataskaitoje pasiūlėme remtis e, šiais pakeitimais ir e, parengti, kad Olafas parengtų 27 bylas kiekvienai valstybei nariai ir kad būtų e, nurodyta ten, kokie buvo netikslumai, kaip buvo panaudoti Europos, um, Europos lėšos, kaip buvo panaudotos ir kokie buvo atlikti patikrinimai bei pasiekti rezultatai. Manome, kad tokia analizė yra reikalinga, norint identifikuoti Olafo vaidmenį ir pasiekti didesnį vienodumą, taikant įvairių valstybių narių priemonės. Aš manau, kad tai būtų geras uh, būdas parengti gerą strategiją, kuri būtų paremta daugiamečių veiksmų planu. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad jeigu mes norime efektyviai prisidėti prie diskusijos, peržiūrint ES finansų reglamentus, tai labai svarbu vengti tokių situacijų, kai netinkamai būtų panaudojami E, neatitikimų duomenys. Tai yra esminiai instrumentai tokioms bendryjo politikoms kaip e, sanglaudos politika. Mes turime išanalizuoti tos trūkumus, kurie dar egzistuoja bendrijos finansinėje sistemoje ir turime pasistengti padaryti pažangą, didintami efektyvumą ir finansinės sistemos skaidrumą. Ačiū ponė Katsolino. Džiugu, kad taip mm, trumpai ir aiškiai pristatėte savo pranešimą. Tačiau dabar žodis ponui šiame. Tai prieš pradant diskutę dėl pranešimo, tai yra ponas šiame galės atsakyti į klausimus. Prašom, kolega. Pirmiausia, ponui Banyčiui noriu užduoti klausimą. Jūs sakėte, kad teisingas ir sąžiningas galima pakeisti teisingu. Na, aš nežinau, ar tai įmanoma praktikoje. Jeigu vis dėlto įmanoma, ar galima apibūdinti, kad ataskaitos bus teisingos ir sąžiningos, bet to jūs atkreipėdėmėsio, kad yra trūkumo apskaitos sistemose, kad tai gali pakengti kai kurių generalinių direktoratų teikiamos informacijos kokybei. Taigi, kokia yra situacija? Ponui šiame tai klausimas. Dėl sąskaitų patikimumo. Jūs e, e, pateikėte pavyzdžių, ką pasiekėte. Taigi, kad prabilote apie e, apskaitos darbuotojų tinklo sukūrimą. Taigi, Aš nemanau, kad tai yra pasiekimas, tai yra tik procesas. Pasiekimas būtų, jeigu informacijos kokybė būtų geresnė dėl e, sąskaitų patikimumo. Jūs konstatavote, kad vyriausiasis e, apskaitininkas nepatvirtino Relex valdymo sistemos. Na, tai tikrai negerai o auditoriai mums praneša apie milžiniškas klaidas. Kaipgi įmanoma, kad po dešimties metų vykda, vykdomos valdymo reformos Relekso sistemoje situacija niekiek nepagerėjo dėl leitinos paklaidų rizikos prioritetų. Manyčiau, kad komisija atsisakė pradžioje laikyti tos pozicijos visiško nepakaitumo pozicijos klaidoms ir prie lankstesnės pozicijos bei nenori taip um, sąžiningai elgtis su mokesčių mokėtojų pinigais. Kodėl toks pokytis įvyko? Ačiū. Prašyčiau kolegų trumpai, kadangi Mes jau viršijome šiems debatams skirtą kalbėjimo laiką. Ši nuomonė nėra besąlygiška. Jeigu e, būtų kažkaip kitaip, tai būtumėme mes visiškai patvirtintą nuomonę pateikę. Taigi, sak, e, audito rūmose mes apie tai diskutavome, ar galime kalbėti apie sąžiningus bei teisingus rezultatus ar negalime. Bei apie jūsų minėtus du skirtumus pagal tarptautinės nuostatas, jos yra tapačios. Taigi, čia ne problema, ar mes pavadinsime teisingomis ir sąžiningomis, ar tik sąžiningomis. Aš nežinau, kas bus kitais metais. Reiks paklausti nario, kuris bus atsakingas už šią sritį. Ačiū. Dėkui. Prašom, ponė komisarė labai trumpai. Dėl e, apskaitininkų tinklo tai tikrai svarbus įvykis, kadangi toks e, tinklas buvo sukurtas, vykdomos plačios e, buhalterio apskaitininkų mokymo programos, tai turėtų pagerinti apskaitos kultūrą komisijoje. Bendrais brožais pasakysiu, kad e, tos kaupiamosios apskaitos sistemos e, e, faktas tampa realybė, geriname situaciją, o apskaitininkų tinklas yra vienas iš būdų tikslą pasiekti dėl Relex. Generalinio direktorato <clears throat> pažymėsiu, kad vyriausiasis apskaitininkas nepatvirtino Relexo turimos sistemos, bet didelė pažanga ten buvo padaryta apskaitos rytyje. Kai kur teks patobulinti darbą, bet e, iš principo sistema gera, jokių didelių nuostolių nepatiriama, esminiai, esminės problemas išspręstos ir manau ateityje e, su Relex problemų nebus. Ponas Balšytis, prašom. Ačiū pirmininkė. Pagal pateiktus duomenis e, energetikos ir transporto srityje taip pat yra netoli 5 procentų ribos pagal klaidų lygį. Ar jums netrodo, kad reikėtų ir čia pradėti peržiūrėti tam tikras galbūt nustatytas labai sudėtingas lėšų įsisavinimo taisyklės ir kaip mokslinio tyrimo srityje paruošti atitinkamus komunikatus. Dabar antras klausimas labai trumpas. Mano supratimu, dėl neteisėtų išmokėtų piniginių lėšų ši informacija turėtų ateityje būti galbūt labiau viešinima. Iš tikrųjų, mūsų piliečiai yra labai susirūpinę dėl ES lėšų įsisavinimo, tačiau šitą informaciją, pagal mano duomenis, ne visiškai pasiekia atskiras valstybės narės ir jų visuomenė. Ar tikrai e, netėjo laikas, kad šitą informaciją po kiekvieno patikrinimo metų, kitų metų pradžioje, <clears throat> jinai iš tikrųjų ateityje turėtų būti skelbiama oficialiai ir aš manau, kad tai leistų išvengti ateityje didesnių klaidų ir ne tik tais biudžeto kontrolės komitetui mm, reikėtų rūpintis, bet aš manau, kad ir pati visuomenė tikrai įdėtų tam tikrą indėlį dėl ateities klaidų išvengimo. Pre. Uh, Labai trumpai. Dėl energetikos ir transporto 2-5 procentai yra nustatyti, taigi e, atitinka esamas tendencijas, čia nėra pagrindinė probleminė sritis. Iš ties šis sektorius tikrai e, pasikeitė ten situacija, situacija pagerėjo, klaidų skaičius lyginant su praeitėmis sumažėjo, aišku, dar nepasiektas tas tikslas, kurio mes norime, kad būtų klaidų mažiau nei 2 procentai. Maničiau, šis rytis taip pat galėtų laimėti iš procedūrų supaprastinimo. Šiame sektorėje matome, kad reglamentai neretai yra labai sudėtingi. Dėkui. Uh, so I, I very... Taip pat labai trumpai dėl transporto bei energetikos. Kalbėdamas apie supaprastinimą, turiu omenyje ne tik sanglaudos politiką, e, struktūrinius fondus, bet nepamirštau energetiką, transportą, infrastruktūrą. Visa, visa tai bus supaprastinima, kadangi finansinis reglamentas kaip toks yra horizontalus dokumentas, aišku, yra sektoriniai teisės aktai su konkrečiais reikalavimais, e, pakeitimams ir taip toliau, e, tačiau juos daug sunkiau įgyvendinti. Bet iš principo, e, kalbant apie finansinio reglamento pakeitimus, šie patobulinimai galios visiems, visoms susijusioms sritims. dėl pažeidimų mokėjimuose. Pritariu jums. Didesnis skaidrumas būtų įmanomas. Šiuo metu mes e, e, naudojame tą įvardėjimo metodą, kad pasakome, kokie yra pažeidimai. Kasmetinėse ataskaitose generaliniai direktoratai pateikė uh, E, sąrašas šalių, kurios netitinka reglamento reikalavimu, o jungtinėme 8 metų pranešime ar ataskaitoje įvardėjome tas valstybės narės, kurios ne visiškai paiso reikalavimų. Pritariu jums, kad pažanga skaidrumo srityje iš tiesų yra įmanoma. 30 sekundžių, honorevole Gresse, poi abbiamo finito. Ačiū. 30 sekundų, ponė Grėsė. Norėjau pasakyti ponui Šemetai, nenoriu atsakymų. Turėtų būti e, audito rūmų ataskaita traktuojama rimtais, e, bei parlamento nuomonė turėtų būti traktuojama rimtai jau e, dviejus metus. Kyla problemų su generaliniu direktoriu paskirimu, todėl e, nors niekas į tai nekreipia dėmesio, reiktų situaciją keisti kuo greičiau. Dabar žodį suteiksime ponui Kalas, komisarui Kalas ir dėkojame ponui Šemetai. Mr. Chairman, Mr. Rapport... Pone pirmininkė, pone pranešėjau, gerbiami biudžeto kontrolės komiteto nariai. Noriu padėkoti už parlamento uh, labai vertingą vaidmenį, užtikrinant, kad kova su sukčiavimais išliktų politinės darbo tvarkės prioritetu. Parlamentas paskelbė savo metinę kovos su sukčiavimais rezoliuciją, e, remdamasis Olaf ataskaitą. Pone Kozolino, dėkoju Jums už Jūsų pranešimą, taip pat už jūsų išsakytos kritikos žodžius, kurių tikslas užtikrinti geresnį darbą šioje srityje. Aš taip pat e, džiaugiuosi, kad skatinate dirbti toliau, remiantis bendru integruotų pagrindų. Kalbu apie e, biudžeto įgyvendinimo patikrin, pat, e, patvirtinimą platesnėme kontekste. Taigi čia noriu kalbėti apie BII F praneš ataskaitą ir akcentuoti, kad ji turi būti veiksmingesnė. Ši ataskaita ir parlamento reakcija ją yra labai geras dalykas, nes tai užtikrina testinį, nuolatinę kontrolės sistemos tobulinimą ir gerinimą. Ir čia kalbame apie Olafo ir komisijos tarnybų bendradarbiavimą sukčiavimų prevencijos ir tyrimų uh, sukčiavimo atvejus srityje, pavyzdžiui, panaudojant fondų lėšas. Taip pat noriu padėkoti parlamentui už nuolatinę paramą, gyvendinant įvairias užduotis. Iš tikrųjų, mes stebėjome lėtą, bet tikrą pažangą valstybėms narėms teikėt informaciją ir pranešimus. Aišku, galima daugiau būt, būtų nuveikti ir, na, rinktis tą rodymo pirštais politiką. Noriu pakalbėti apie 2008 metų ataskaitą dėl ES finansinių interesų apsaugos e, sutarčių 200, 325 straipsnėje e, komisija raginama už, užtikrin, saugoti, apsaugoti es biudžetą ir kovoti su sukčiavimais apsaugoti ES finansinius interesus. Ši užduotis yra bendra, tenka valstybėms narėms ir komisijai. Kiekvienais metais valstybės, komisija parengė bendrą ataskaitą apie ES finansinius interesus. Šioje ataskaitoje pateikiami statistiniai duomenys apie sukčiavimų atvejus ir kitus netikslumus ir klaidas statistika pateikiama tame pranešime paremta pranešimais apie klaidas ir neteisėtus panaudojimus, kurią gauna kurią atsiunčia valstybės narės. Ataskaitoje taip pat yra informacija apie lėšas, kurių leidimu tiesiogiai rūpinasi komisija. Ši statistika, aišku, įdomi ir visuomeniai, ir spaudai. Ir ši ataskaita yra vien, vienas iš tų nedidelio skaičius palyginamųjų statistinių duomenų šaltinių. Tačiau tas statistinius duomenys reikia skaityti, interpretuoti labai atidžiai. Dažniausiai ten yra statistinių duomenų apie įgyvendinimo klaidas, įgyvendinimo netikslumus ir nebūtinai apie sukčiavimo atvejus. Taip pat pranešimai apie įtariamus sukčiavimo atvejus dar nėra pat, auditorumų patvirtintas sukčiavimo atvejis. Taigi tai yra indikacinė informacija. E, sukčiavimu daroma tiesioginį poveikį finansams galima įvertinti tik tai teismo, tyrimo teisme pagalba. Aš žinau, kad tai, ta informacija yra žinoma, aš tik norėjau tai akcentuoti ir per pasruosius penkis metus mes bandėme paaiškinti situaciją, e, išaiškinti šią situaciją, nors e, ši padėtis yra labai sudėtinga. Grazie. Ačiū, dabar žodis suteikiamas ponui Šmit. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu pakaitinis narys ir aš esu, esu šešėlinis pono Kocelinos pranešimo pranešėjas. Džiaugiuosi nuveiktų darbų, taip pat komisaro išsakytomis mintimis. Norėčiau visų pirma padaryti, pas, pasakyti, prisimindamas ponios Andrėjas mintis jūs iš tikrųjų visą laiką viską kritikuojate. Tai labai gerai, reikia taip daryti, reikia tokių žmonių, kurie visada būtų pasirengę kritikuoti. Bet ar negalima būtų, kuomet yra pažanga, ar ne, negalima būtų pripažinti tos pažangos, jos konstatuoti? na, tai, tai turėtų būti vykti lygia greta ir, ir kritika, ir pažangos pripažinimas. Aš skaičiau jūsų publikacijas ir manau, kad mums reikia tokių kolegų kaip jūs, bet kartais galėtumėte bent jau pastebėti, kad e, stiklinė yra puspilnė, kad ne visada yra pustuštė. Tai tiek, čia tarp eilučių. Sukčiavimo atvejai yra tikrai rimti nusikaltimai, ypač kai kalbame apie valstybę, nes lėšas ir todėl politikai ir, ir valstybė valstybinio sektoriaus darbuotojai daro visas pastangas, kad būtų išaiškinti neteisėto lėšų panaudojimo atvejai. Netinkamas neteisėtas ES lėšų panaudojimas yra nepriimtinas. Čia turėtumėme taikyti nulinio pakantumo politiką. Be abejo, reikia suintensyvinti pastangas ir siekti didesnio skraidrumo ES viduje. Jūs apie tai kalbate. Vienas iš žingsnių šią kryptimį būtų pripažinti, pavyzdžiui, kad e, mokėjimai žemės ūkio sektoriuje būtų visiškai skaidrus ir publikuojami, kiekvienas euras. Taip pat reikėtų sugriežtinti ES lėšų valdymo tvarką. Komisaras tą pripažįsta. Kiekvienas neteisingai panaudotas ES mokesčių mokėtojų euras yra pavoktas euras. O kadangi esu iš Švedijos, galiu sakyti, kiekviena netai ne panaudota krona yra pavokta krona. Taigi, reikia imtis veiksmų kovoti su sukčiavimais, iškilus bent menkiausiam įtarimui. Turime siekti esminių pokyčių, esminės, esminių reformų toje tokių atvejų, sukčiavimo atvejų nagrinėjimo sistemoje. Manau, kad tą ir darome. Ir niekas, jeigu niekas nepasakys gražų žodžio komisarui, aš galiu pasakyti, manau, kad jis puikiai dirbo šiame poste, jeigu prisiminsime, nuo ko jis pradėjo. Taigi šių tikslų galima pasiekti išsikėlus aiškius tikslus ir juos mm, perdavus valstybėms narėms. Valstybėms narės čia dar daug gali padaryti, nes pavyzdžiui, savo valstybėje išvelgiu problemų. Reikia padaryti viską, kad tos problemos būtų aptartos, kad jos būtų nagrinėjamos ir klaidos būtų ištaisytos. Čia jūs, ponė Andrėjas, ir esate labai paranki. Ir aišku, pažangos pastebėjome. Dar vienas dalykas, ponė pirmininkė. ataskaitoje svarbi, yra pateikiama svarbi informacija apie pasirengimo stojimui lėšų panaudojimą. Mano šalyje per radiją per keletą savaičių, prieš keletą savaičių žurnalistai kalbėjo apie Turkijai skirtas e, pasirengimo stojimui lėšas ir buvo daug neteisingai panaudotų lėšų atvejų. E, lėšos pasiekė ne tuos adresatus, mažumos nesulaukė lėšų. E, Ir galbūt ta problema aktuali ne, ne, ne vien Turkijai, visai Europos Sąjungai. Ir draugė su kolega iš socialdemokratų frakcijos mes nusintėme laišką raštą Olirenui. Ir mes gavome atsakymą. Aš tikiuosi, kad jūs, ponė Kalas, taip pat gavote to rašto kopiją, nes tai tikrai labai svarbu prievolės skelbti, kaip tokios lėšos buvo panaudotos, turėtų būti griežtesnė, turėtų būti reikalavimas viešai skelbti tas paskirstimo, lėšų paskirstimo schemas, kad būtų aišku, kurios valstybės gavo pagalbą ir kaip. Taip pat turi egzistuoti anonimiškų informacijos teikėjų sistema. Galiausiai komisarė. Ir taip pat kreipiuosi į pranešėją. Jūsų pranešime 27 puslapyje, 5 skyriuje, kur kalbama apie e, žemės ūkį, jūs kalbate apie automatišką atsiskaitimų, apie, jūs kalbate apie automatišką atsiskaitimų mechanizmą. Man atrodo, kad mokesčių mokėtojai visoje Europoje na, galbūt gali susitaikyti su tuo, kad, kad yra problemų uh, tvarkant lė, šio fondo lėšas kai kuriuose valstybėse. Tačiau nemanau, kad ilgainiui uh, jie susitaikys su mintimi, kad mes nepakankamai dedame pastangų, kad susigražintume lėšas. Taigi, klausiu pranešėjo ir komisaro ar šis straipsnis ir ši sistema galėtų būti panaudojami griežčiau. Ačiū. Ir manau, kad jūs puikiai padirbėjote, kaip pasipranešėjai. Agovi. Thank you. I also want to start by... Ačiū. Pradžioje taip pat norėčiau pasakyti, kad pranešimas labai geras ir norėčiau dirbti kartu, e, dirbu kartu su ponu Kocolinu. Taip pat svarbu paminėti, kad labai svarbu čia kalbėti apie viešuosius pirkimus, nes tai yra pati silpniausia vieta, kur daugiausia yra korupcijos ir sukčiavimo ir bendros viešųjų pirkimų sistemos užkirstų tam kelią, apibrėžtų aiškias sąlygas, kuriomis galima būtų dalyvauti viešosiuose pirkimuose ir kriteriją, kuriais remiantis e, jie vykdomi. Ir tai padėtų užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą viešųjų finansų srityje reiktų priimti ir vidaus kontrolės bei vidaus valdymo sistemas. Labai svarbu analizuoti skaidrumo klausimą. Europos lėšų naudos gavėjai turi gauti šią informaciją viešai. Dabar komisija paskelbė Europos bendrijos lėšų fondų E, naudos gavėjų apie 20 procentų, o 80 procentų, tai yra valstybės narės, yra skelbiamas kitoje vietoje. Turime skirtingus tinklapius, tiesiog nepavyksta prisijungti prie vieno tinklapio ir gauti informaciją apie visus naudos gavėjus. Tad norint padidinti e, šį teisinį skaidrumą, reiktų visus naudos gavėjus kelbti tame pačiame tinklapyje. Ir aišku, valstybės narės turėtų siūsti į šį tinklapį tinkamą turimą informaciją. Taip pat, manau, turime paprašyti komisijos įvertinti bendro valdymo sistemą ir pateikti parlamentui ataskaitą. Kalbant apie ES fondų naudos gavėjus, taip pat kai fondai yra valdomi bendrai, ypač žmogaus e, žemės ūkio ir infrastruktūros srityje, tai manau, kad reikalinga centrinė e, duomenų bazė paremta tais duomenimis, kurie gaunami iš valstybių narių. Reiktų aiškiai susijęti e, sukčiavimą su korupcija, nes kova su šiais nusikaltimais faktiškai siekia vieno tikslo. Aš dabar norėčiau priminti Eurobarometrą, pas, e, jo duomenis 2009 metais paskeltus. 77 procentai Europos piliečių mano, kad korupcija yra E, viena iš pagrindinių problemų jų šalyje. Na, o 67 respo, e, procentai respondentų galvoja, kad korupcija paplitusi ES institucijose. Kalbant apie korupciją susijusią su e, finansiniais nusikaltimais, naudojant ES lėšas. Maničiau, kad reikalingos atgrasančios priemonės, kad kai paaiškėja korupcinis nusikaltimas, turi būti konfiskuojamas turtas. Taip pat tą patį reiktų taikyti pinigų plovimo atveju, kad būtų pritaikytos konkrečios taisyklės, kai paaiškėja, kad asmuo sukčiavo norėčiau prisiminti Stoholmo programą, kurioje kal, e, yra skyrius apie ekonominius nusikaltimus ir ten yra numatyti mechanizmai, kaip įvertinti korupciją valstybėse narėse, ypač viešųjų pirkimų ir finansinės kontrolės rytise. Sustiprinti kovą su finansiniais bei ekonominiais nusikaltimais E, taip pat vienas iš mūsų tikslų, kurį turime sie paraginti siekti valstybės narės. Čia ypatingai norėčiau paminėti abipusės teisinės pagalbos konvenciją bankinių sandorių atveju ir e, joje yra numatytos ir finansinės bausmės. Prašyčiau, kad komisija pripažintų e, šią kvalifikaciją, ypač pavyzdžiui, kai um, aukščiausius postus užimantis vadovai dalyvauja finansiniuose nusikaltimuose. Aš dabar nesileisiu detalės. E, norėčiau apie mokesčių vengimą pakalbėti ir taip pat e, apie priemonės susijusias su e, lengvatinio apmokesnamo zonomis. Negalima leisti šiuose zonose esančioms įmonėms vykdyti verslą e, kartu su tomis įmonėmis, kurios yra atitinkamose valstybėse narėse. Na, kalbant apie tarybą Tai kiek aš žinau, šit e, sustarimas su Lichtensteinu dėl finansinės informacijos perdavimo kol kas užstrigęs taryboje. Mes e, turime paprašyti tarybą suteikti komisijai dėrėtis dėl dvišalių sustemų su Andora, Šveicarija, Monaku ir kitomis valstybėmis. Tai mano nuomonė, padėtų keistis informaciją mokesčių klausimais ir kovoti su sukčiavimu. Raštu pasiūlysiu dar ir iš naujo atnaujinti direktyvą, procedūrą dėl direktyvos susijusios su baudžiamosiomis sankcijomis mm, sukčiavimo atveju ir taip pat pritaikyti administracinę, pataikyti, pritaikyti administracinę pagalbą. Ačiū. Na ir aš esu e, liaudės frakcijos šešėlinė pranešėja šioje, šioje rengdama šią ataskaitą. Pone Mandrėjas. Ačiū, ponė pirmininkė kadangi ponas Šmit e, replikavo mano adresu, taigi atsakysiu. Jūs suprantate, ką aš darau, bet aš nesuprantu, ką jūs darote gindami Europos mokesčių mokėtojų pinigus. Bet norėčiau pakomentuoti pono Boničio atsakymą ponui Odi. Jūs sakėte, kad tarp teigiamo ir neigiamo svarbiausia yra pažanga. Pakomentuodama jūsų žodžius ir šį atsakymą pažymėsiu, mokesčių mokėtojų netenkina evoliucija. Jie nori, kad jų pinigai būtų tinkamai išleisti. Čia mes negalime kalbėti apie evoliuciją. Čia mes kalbame apie tikslingą pinigų panaudojimą. Toks yra mano darbas, ponė Šmitai. Turiu užtikrinti, kad komisija tinkamai išleistų jai patikėtus pinigus. Pone Kalas, norėčiau, kad jūs atsakytumėte į mano anksčiau ponui Šemetai užduotą klausimą. Prodžio komisija kalbėjo apie visišką nepakantumą mm, sukčiavimui, o jūs kalbate apie uh, toleruotiną klaidų lygį. Kodėlgi toks pozicijos susilpnėjimas nutiko? Ačiū. Grazie. A questo punto eh, gli interventi sono finito, vorrei fare io un'osservazione. Ačiū. Dabar m, mm, aš noriu padaryti pastabą. Gaila, kad šeš... pranešėjas e, turėjo išeiti, bet yra šešėliniai pranešėjai, komisaras. E, Taigi man susidarė įspūdis, jog sukčiavimų mastai išaugo. Tai yra susijęs su nepakankamais valstybių narių pajėgumais. E, atskiros valstybės pačios bei OLAF turėtų veikti aktyviau. Taigi toks klausimas. Ar galime susitarti, jog sukčiavimas Europos Sąjungoje bei viešųjų e, Mm, e, institucijų kontrolė turi būti e, tinkamai vykdoma, kad reikia taikyti pačias griežčiausias kovos e, su korupcija priemonės. Netgi reiktų pasitelkti tas priemonės, kurios naudojamos kovojant su nusi, organizuotu nusikalstamumu. Negalima, kad būtų taip švaistomų pinigai Ne, negaliu sutikti su to, ką antradienį pasakė komisijos generalinis sekretorius, kadangi čia mes bandome tarsi daryti skirtumą tarp pažeidimų ir sukčiavimo. Sukčiavimas, korupcija ir visi panašus reiškiniai rūpi biudžeto kontrolės komitetui. Na, ponas Kalas ateitie nebebus atsakingas už šį klausimą, bet klausimas lieka jo įpėdiniui. Taigi, nors yra viešai paskelbama apie tas valstybės narės, kurios pažeidžia taisyklės, kad yra skelbiami skaičiai, e, ats, paskelbiamas pažeidimų pobūdis, kas bus daroma be to, kokiu priemonimu bus imamasi prieš šias valstybės narės. Visiškai nesenai kilo problemų su Galilėjo programa, išklausėme čia pono Tajani, buvo pripažinta, kad yra problemų su viešaisiais pirkimais. Auditorumai pažymėjo, kad egzistuoja pilkosios sritis ir viešieji pirkimai yra sunkiai kontroliuojami. Taigi skaidrumo nėra, jo reikia daugiau. Maničiau, ateinančiais mėnesiais mums būtina susitelkti ties Olafo savarankiškumo užtikrinimu bei veiksmingumo užtikrinimu šios organizacijos. Juk siekiame e, tinkamai kontroliuoti es pinigų leidimą, sukčiavimas, korupcija, organizuotas nusikalstamumas, e, pinigų plomimas. Visiems šiems reiškiniams turi būti užkirstas kelias. Pone Greslė, ačiū ponė pirmininkė. Aš nežinau, kad mes čia apjungėme diskusijas apie pranešimą ir diskusiją su ponu Kalas. Tikiuosi, kad apie 8 metų biudžeto patvirtinimą e, dar kalbėsime. Norėčiau E, paklausiu pono Kalas, kadangi jis, būtent jis šiuo metu yra atsakingas už Olafą. Pirmininkas. Pone, ponas Kalas e, E, pakomentuos apie Katsolino pranešimą, o po to mes grįšime apie 8 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Taigi apie tai galėsite kalbėti vėliau, ponė. <clears throat> Ar norėtumėte atsakyti į narių užduotus klausimus, prašau. Some, some Noriu atsakyti į keletą klausimų, kuriuos iškėlė komiteto nariai. visų pirma, sukčiavimui mm, yra nulinis pakantumas ir kiekvienas atvejis, kuomet įtariamas sukčiavimas yra tyriamas. Niekas nepasikeitė praktikoje. Mes kalbame apie klaidas, nu, nukrypimus, kalbame apie toleruotiną paklaidos riziką, mes kalbame apie metodologiją apie visiems primtiną požiūrį į tai. Ir 2010 gegužės mėnesį pasirodys pirmieji vertinimai dėl energetikos, transporto ir kaimo plėtros. O 2010 pabaigoje komisija pateiks administracinių išlaidų ir vystomosios pagalbos įvertinimą. Čia susijusios rizikos veiksniai yra labai skirtingi. Mes kalbame apie metodologiją, nes nukreipimai nėra uh, sukčiavimas. Tai, tai yra, pavyzdžiui, tarkim, dokumentų trūkumas, panašus dalykai. Kartais tai slepia netinkamą lėšų panaudojimą ir, aišku, tokius klausimus reikia spręsti. ir tie klausimai išsprendžiami. Dar keletas dalykų. Aš pritariu viskam, kas buvo pasakyta. Svarbiausias tai dalykas yra bendarbiavimas ir valstybių narių. Čia daug kas nepasikeitė. 2004-aisiais Olafas nesulaukdavo jokių, jokio atsako į savo laiškus nusistus valstybėms narėms. Ir jeigu buvo siunčiama tyrimui kokio, kokie nors dokumentų aplankai valstybės narėms, Olafas net nesulaukdavo atsakymo, o pagal naująją sutartį tai atsakomybė yra abipusė. Ir tai Europos institucijoms atveria daug daugiau galimybių daryti pažangą. Dabar tas 50-50 santykis, kuris buvo minėtas. Tai, na, iš dalies yra naujovė. Ji nebuvo labai populiari valstybėse narėse, bet ji labai paskatino su, suintensyvino pastangas susigražinti lėšas ar bent jau užtikrinti, kad lėšos būtų tinkamai panaudotos, nes komisaras gali, atsakingas komisaras gali pareikalauti, kad lėšos būtų sugražintos šis šimtų procentų. Kaip ten bebūtų, tai pasiteisina, galbūt reikėtų tokią situaciją ir išlaikyti ir žiūrėti, kaip viskas pasiteisina ir ką būtų galima toliau keisti. Sk Skaidrumas. Pone Makovei e, uždavė klausimą apie tai. Na, 2004-aisiais surinktame klausime buvo šį klausimą uždavė atitinkamas kandidatas į šį postą. Buvo klausima apie informaciją ir informacijos gavėjus. Ir paaiškėjo, įdomu, kad paaiškėjo tai, kad tik tai dvi valstybės skelbia tokią informaciją. O dabar 2006-aisiais, pavyzdžiui, visa informacija yra skelbiama nuo 2009-ųjų jau apie naudos gavėjus visus ir visa ši informacija yra vieša. Iš esmės tai yra informacijos technologijų klausimas. Galite per mūsų svetainę išeiti į valstybių narių svetainės ir tą informaciją susirasti. Žinoma, tas informacijos technologijos, e, tuos modulius galima dar plačiau plėtoti ir pritaikyti, bet dabar įtvirtinta taisyklė, kad būtina skelbti informaciją apie galutinį naudos gavėją. Tai yra didelis pokytis. Pone Makovei domisi visomis konvencijomis Man atrodo, kad sutartis taip pat suteikia galimybių eiti priekin, daryti pažangą šioje srityje. Ir Olafas dalyvauja visose dėrybose, jis yra aktyvus dėrybų su Lichtensteinu, su tabako gaminių bendrovėmis dalyvis. Kaip žinote, ta veikla yra tikrai svarbi. Taip pat keliose atvejo, keliose bylose, kur uh, kurie yra susijęs su sukčiavimai su muitų srityje. Tai yra didžiausio masto tokios aferos. Taip pat PV, sukčiavimas PVM srityje. Čia jau kalbame apie aktyvų nusikaltimą, apie, na, taip vadinamus. Uh, apie nusikaltimus, į kuriuos įsitraukia atsakingas pareigas einantys žmonės. Ir pavyzdžiui, mes tyrėme tokį atvejį Vokietijoje, domėmės, bandome išsiaiškinti, kas buvo įsitraukęs. Ši kova niekada nesibaigė ir ji niekada nebus e, tobula. Mums tenka spręsti įvairiausius atvejus ir e, su lėšų panaudojimo klapus Europos mastu. Ir tikrai visus įtariamus atvejus mes e, nagrinėjame labai e, atidžiai. Ačiū. Dabar galime pereiti prie 8 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo. Prieš suteikdamas žodį ponui e, komisarui noriu paklausti, ar audito rūmai kažką pridurs, nepridurs, todėl prašau žodis jums, ponė Kalas. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, ačiū, kad mane pakvietėte. Manau, paskutinį kartą e, e, kalbu apie šią sritį, jos biudžeto vykdymo patvirtinimą. Tikrai nenoriu švaistyti jūsų laiko, atkreipiu dėmesį, kad yra dokumentas apie 5-8 metų, 5 metų rezultatus kovojant su sukčiavimu, taigi mes pateikėme 8 metų metinę ataskaitą. Norėčiau prisiminti komisijos bendrą reakciją e, lapkričio mėnesį. E, buvo pripažinta, kad šitas DAS buvo pats geriausias, tačiau taip pat E, numatyta toje ataskaitoje ir darbą, kurį dar reikia atlikti. Šiandieną e, norėčiau iš esmės pasakyti, kad darbas toliau labai ambicingai vykdomas. Pateiksiu kelis pavyzdžius. Pirmiausia, norėčiau užtikrinti, kad komisija uh, E, laikysi strateginio tikslo, tai yra siekti teigiamo DAS. Ir tai yra kolektyvinis sprendimas. Taip pat galima būtų, e, būti tikėtis, kaip komisaras šiame tą, tą patys pasakė, e, kad su struktūriniais fondais yra pagrindinė problema, kurią sprendė komisija, pradeda atsipirkti. Uh, Ir komisija priims savo ataskaitą dėl struktūrinių fondų vasario mėnesį, tad jūs turėtumėte laiko jį išanalizuoti kitame kokobų sustikime. Ir šioje ataskaitoje bus numatyta, kad 2007-2013 e, metais turėtų būti mažiau e, klaidų e, šioje srityje. Ir 11 e, procentų e, klaidų lygmo yra e, tikrai signalas, į kurį reikia atsižvelgti, nes tai yra signalas, kad egzistuoja sukčiavimo. Šiame komitete e, reikia paraginti valstybės narės prisijimti daugiau atsakomybės už bendrą valdymą Europos Sąjungų, valdant ES fondus. E, paskirtasis e, komisaras Levandovskis tai patvirtino ataskaito už 2008 metus ir jisai sako, kad siūloma stiprinti teisinę bazę kitame finansų reglamente. Ir turbūt supra, sutinkate, kad tai yra būtina ir taryba mano panašiai. Komisijoje vykdomas darbas, norint padidinti kolegų peržiūrą ir yra rengiamos ataskaitos mūsų generalinio direktoratuose. Mes norime pažiūrėti, kad jie iš tiesų naudoja metinės ataskaitas ir jomis galima pasitikėti. Kalbant apie nacionalinės deklaracijas, mes susitiko, susitarėme Niderlanduose ir Švedijoje parengti gairias Ir šiuo atžvilgiu aš norėčiau Jums pasakyti, kad man buvo labai malonu gauti iš Niderlandų ir Švedijos e, ministrų finansų ministrų praėjusią savaitę, e, kur buvo pasakyta, kad e, Baroso komisija be klaidų pagerino finansų valdymą ir, iš, ir išleido bendrijos lėšas be klaidų. Ir aš gavau tą laišką kur buvo pripažintas mūsų darbas ir jie taip pat labai aiškiai pasakė, kad jie uh, suinteresuoti dirbti su mumis ir toliau renkti nacionalinės deklaracijas bei e, veiklos dokumentus. Taip pat manau, kad reikia smarkiai sustiprinti mūsų vidaus audito funkcijos e, kokybę ir sekti rekomendacijomis. Komisaras e, šiame te toliau e, pirmininkaus, perims pirmininkavimą komisijos e, audito komitetui ir tikiuosi, kad bus sukurta gera komisijos gero valdymo architektūra. Kalbant apie skaidrumą, pirmininkas Barosa, Baroso raštu patvirtino, kad komisaras Ševčius pakeitė Europos skaidrumo iniciatyvris pabrėži, kad komisija yra pasirengusi dirbti su parlamentu. E, savo laiškė, pana magistrė, aš pabrėžiau, kad e, labai, kad. E, kad reikia toliau dirbti siekiant tinkamai finansuoti NVO. Ir e, pastebėjome e, pažangą, kuri buvo padaryta. Na ir e, bebaigianti kadenciją komisija tikrai nusipelnė e, pagiros. Už atliktą darbą ir šioje situacijoje aš labai tikiuosi, kad jūs visi sutiksite su tuo, kad bus pa, patvirtintas pagrindas dėl komisijos 2008 metų biudžeto gyvenimo patvirtinimo. Ačiū. Dėkui. Prieš suteikdama žodį ponui pranešėjui Liberatskiui, norėčiau priminti pono Kopelino pranešimą. Iki vasario pirmosios galima jam teikti pakeitimus. Pone Liberatskė, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, jeigu jūs man leisite e, trumpai pakomentuoti situaciją mūsų klausimo pradžioje. Iš ties komisaras Kalas nu, gerai padirbėjo per praėjusius penkerius metus turime tam atiduokti duoklę. Pažanga buvo regėta metai iš metų, bet man susidaro toks įspūdis. Štai ponas Boničiai pateikė tokią puikią lentelę. Ten kalbama apie pažangą. 5-8 metais 4 per ketverius metus pagerėjo situacija 9 procentais reiškia, kad 2,5 procentus per metus gerėjo. Per metus vis dar liko 53 procentai. Tai reiškia, kad visą tai užtruks dar 20 metų, jeigu judėsime tokiu pat greičiu. Manau, kad 20 metų yra per daug. Jeigu mes norime pasiekti tą siektiną idealų rezultatą. Akivaizdu, reikia veikti greičiau. Toks bendro pobūdžio pastebėjimas, o e, nepamirštant jūsų pastangų pripažinimo, vis dėlto mm, leisiu savo užduoti keletą klausimų, kuriais pabandysiu apibendrinti e, mūsų problemas. E, struktūrinių fondų e, srityje yra problemų. Kokių e, žingsnių komisija jau ėmėsi per devintuosius metus, kad sumažintų tos 11 procentų, kurie yra nepanaudojami taip, kaip turėtų būti. Ką čia būtų galime nuveikti jūsų nuomenė? Čia yra mano pirmasis klausimas. Should I reply im immediately? Yeah? Or, or should we take all questions together? No. Mm, taigi, man kiekvieną klausimą sakinėti, ne? Taigi, atsakysiu, iš ties e, daug nuveikta, bet susirūpinimo lieka. Pabandysiu apibūtinti situaciją, skiriame milžinišką dėmesį problemoms, Darome viską, kas įmanoma. Aišku, nelengva, nes e, tai yra ypatingo valdymo sritis ir trečiosios šalis dažnai čia dalyvauja, todėl grandinė nuo įgyvendinimo iki paskutinio audito yra labai ilga. Bet šiaip ar taip, e, pagrindų pro programos iš ankstesnės biudžeto perspektyvos e, pamokas išmokome, ten klaidų lygis buvo daug aukštesnis, dabar dirbame dinamiškiau, konkrečiau, lankščiau. Manau, šeštųjų ankstesnių metų projektus tuoj baigsime, pradėsime vykdyti projektus pagal naująją finansinę perspektyvą, manoma, kad klaidų lygis bus daug, bus daug žemesnis. Be to pažymėsiu, kad kiekvienais metais mes e, aktyviau vykdome lėšų susigražinimo sankcijų procedūras. Milžiniški pokyčiai įvyko pastaraisius keletą metų iš ties E, žmonės atsakingi už struktūrinius fondus aktyviau susigražindavo lėšas, nutraukdavo mokėjimus ir tas buvo padaryta e, Junktinėje karalystėje, Graikijai, Ispanijai, buvo paprašyta pataisyti veiksmus. Akivaizdu, kad valstybės narės pajuto, kokios yra mūsų priemonių pasiekmes, be to turime e, korekcinių ir susigražinimo procedūrų aiškesnius skaičius. Matome, kad jie stipriai išaugo. Pavyzdžiui, beveik 4 milijardus eurų kaupimo būdu taikomai apskaitai buvo susigražinta Be to dar 1 milijardas eurų buvo susigražinta, 1,1 milijardo buvo susi, sus, sugražinta 2,8 metais, o iš struktūrinių fondų 1,7 milijardo susigražinta. Didelės sumos, aišku, labai sunku metodologiškai apibriežti susigražintas lėšas, vis dar bandome rasti to apibrėžimą. Aišku, mes tikrai pažadinome valstybės narės. E, taryboje diskutuojant apie biudžeto vykdymo patvirtinimą, matome, visos priemonės padidino valstybių narių samoningumą apie savo atsakomybę. Tikrai neketiname sustoti bei sumažinsime struktūrinių fondų klaidas. Tikrai. Ačiū Prašau kalbėti trumpai, nes labai daug narių nori užduoti klausimus. Thank you. Uh, Mr. Commissioner, let me ask about integrated. Komisarė, noriu paklausti jūsų apie integruotą centrinės kontrolės sistemą. Ponas Boničiai kalbėjo apie Europos pinigų vertę, pridėtinę vertę. Kaip, kada bus pateikta kaštų ir naudos analizė, kalbant apie tą integruotą kontrolės sistemą. Tai susiję su, tol, su, su, su mūsų veikla toleruotinos rizikos klausimu. Ir mes pateikėme informacijos apie tas rytis, kur daugiausia padirbėta ir pirmosios ataskaitos ateina apie 2008-uosius, kalbu apie kontrolės sistemų kainą ir, ir kaip tai siejasi su, su išeinančiomis išlaidomis. Tačiau atsakymų yra daugybė. Pavyzdžiui, kuriuose srityse klaidų rizika yra labai didelė ir ten kontrolės sistemos taip pat brangiai kainuoja. E, tačiau komisija negali leisti, jeigu nenorime leisti, kad net nors viena klaida įvyktų, taigi tai kontrolė labai daug kainuoja, kai kuriais atvejais kontrolės sistema sudaro 30 procentų visų išlaidų. Kadangi nedaug laiko turime, bet vis tiek noriu užduoti klausimą. Mes labai entuziastingai vertiname nevyriausybinės organizacijas O kalbant apie lėšas, apie finansinę pusę, realybė yra tokia, kokia yra. Taigi, ar komisija galėtų paaiškinti, kokiu veiksmu jį ėmėsi, kad, kad būtų ap, įvertinta, kokios lėšos buvo skirtos nevyriausybinėms organizacijoms. Visos NVO veikiančios Europos valdysenos srityje turi, turi būti registruotos ir jų e, finansai, informacija apie jų finansus yra prieinama viešai, bent jau turėtų būti prieinama viešai. Taip, tas klausimas buvo svarstas prieš du metus Nevyriausybinių organizacijų yra įvairiausių, jos, daug jų dirba aplinkosauginėje aplinkos srityje ir atitinkami departamentai, atitinkamų direktoratų vadovai yra atsakingi už tas nevyriausybinės organizacijas ir jie vertina, ar tos organizacijos gali pretenduoti finansavimą iš ES biudžeto. Kalbant apie visų joms suteiktų lėšų apžvalgą, uh, tai darbas, to, toks dokumentas ruošiamas, mes galime pasinaudodami informacijos technologijomis tą informaciją surinkti ir sudėti į vieną vietą ir parengti tą apžvalgą. Žinau, kad komisaras Šefčiovič, kuris bus atsakingas už šią sritį ateityje, pažadėjo tai padaryti. Ma, už maždaug mėnesio tokia informacija turėtų pasirodyti, tačiau nevyriausybinės organizacijos apibrėžimas vis dar išlieka labai dideliu klausimu. Noriu suteikti galimybę ir kolegoms užduoti klausimus. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisarė ir jums už jūsų atsakymus. Grazie a lei, relatore. Onorevole Grassler. Dėkui, ponia Gressler. Ačiū kaip atsakingam už OLAP komisarą iškart noriu pasakyti, juk jūsų paskelbtas padidintas jautrumas iš ties yra būtinas. Ar galite nuveikti daugiau e, laikino e, vadovo paskirimo e, procesas pažeidžia tarp institucinius procesus, prašau ištaisyti situaciją mes negalime žaisti tarp institucinių žaidimų, mes turime užtikrinti OLAF veiksmų legitimumą. Štai labai skubus klausimas, reikia jį kuo greičiau spa, spausti. Ir generalinis sekretorius vakar teikė, nėra priežasčių nerimauti. Aš manau, kad yra dėl ko nerimauti. Todėl prašau atsakingo komisaro labai rimtai panagrinėti šį klausimą. Noriu atsakymų į du klausimus Jūs esate atsakingas ir už personalą. Kiek pamenu, e, paskutinis e, algų padidinimas mm, nulėmė, kad buvo kreiptasi į teismą dėl dydžio. Ir ar jūsų įpėdinis, gal žinote, e, pritaikys naują algų kasmetinio perskaičiavo sistemą ir ką jūs apskritai apie tai manote? Kitas klausimas e, yra man aktualus. Pajamos iš nuomos 2 milijonus kas met gauna komisija iš nuomos ir komisijas jau nekarta teigia, kad pastatai yra jos, todėl ir pinigai jos. Mes e, e, reikalavime, kad šie, šios lėšos būtų skirtos bendrijos biudžetui, o po to komisija maloniai siūlėsi mums duoti šių pinigų mm, sporto centrui renovuoti, bet mes atsisakėm, tai ką, kas dabar su tais pinigais bus daroma? Atsakymas į vieną iš jūsų klausimų yra tikrai aiškus. E, tos lišos yra biudžete ir jų panaudojimas turi vykti pagal biudžeto panaudojimo taisyklės, viskas yra labai tiksliai reglamentuojama, reikia tiesiog vykdyti atitinkamas procedūras, nematau jokių problemų. Galima būtų laikyti anomaliją tai, kad tai tos, to, ta situacija, kuomet tos lėšos buvo ne biudžete, bet dabar jos numatytos biudžete, sprend, atitinkami sprendimai egzistuoja, jie yra skaidrus ir Ta prasme viskas yra aišku. užduoti tris svarbus klausimai. Klausimas dėl atlyginimų, atlyginimų skaičiavimo ir iškilusio konflikto. Tai yra labai politinis klausimas. Prisiminkime istoriją. E, čia buvo susitarė profsąjungos, institucijos, valstybės narės ir jos susitarė taikyti metodą, tačiau metodo, ir metodą privalu taikyti visada. Negalima, kaž, jeigu kažkas suabejoja, kad na, labai keistas metodas, kokį čia dabar rezultatą mes gauname, negalime tokiu, kažkaip va taip atsisakyti jo. Prieš kažkiek tai metų kažkas susitarė ir jeigu atitinkami veikiai nori pakeisti mokymą, mokėjimų, atlyginimų sistemą. Reikia grįžti prie šio metodo. O tas metodas buvo sukurtas tam, kad naujosios valstybės narės ne, ne, neturėtų įtakos atlyginimo apskaičiavimo metodui, nes valsty, kai kuriuose valstybėse narėse atlyginimai augo sparčiau. O, ir, o kitos valstybės narės pergyveno, nerimavo, kad dėl to uh, automatiškai išauks komisijos darbuotojų atlyginimai. Ir buvo pasirinktos aštuonios valstybės narės kaip pagrindas tam modeliui. Aš galiu svarstyti įvairiausius modelius, komisija gali tai daryti, tačiau, dėja, tačiau tai yra socialinio dialogo dalis, taip yra vis kiekvienoje valstybėje. Negalima staiga nuspręsti atsisakyti jo Na, pavyzdžiui, sakyti, šis modelis pateikė lab, šio modelio keliu gauname labai keistus rezultatus. Reikia taikyti ne modelį, bet prisiminti, kad buvo susitarta. Profsąjunga valstybės narės institucijos susitarė. Taip yra visur. Mano šalyje, taip kitose šalyse, taip pat Prancūzijoje visa dėrybos dėl atlyginimų didinimo, Vokietijoje deramasi dėl, pen, dėl mm, aukšto rango pareigūnų atlyginimo didinimo 5 procentais. Ir jeigu kiekvienais metais pareigūnų atlyginimai jeigu kiekvienais metais dėl jų atlyginimų bus priminėjamas politinis sprendimas, tai tikrai bus betvarkė. Ir šis mechanizmas kažko netenkina, grįžkime prie jo su visomis procedūromis, pradėkime iš naujo dėrybas. Taip turi būti. Valstybės narės čia vaidina tikrai svarbu vaidmenį jos moka įmokas įnašus į ES biudžetą ir jos, jeigu jos gali pagrysti, pateisinti savo e, teiginius, kad metodas nepasiteisina, nes kitais metais tas metodas duos visiškai kitokį rezultatą, nes situacija bus kitokia, ekonominė situacija bus pagerėjusi. Tai ką tada daryti? Vėl sakyti, kad reikia didinti atlyginimus. Taigi tokia yra mano labai karšta patirtis. Aš manau, kad reikia laikytis to susitarimo, taikyti tą metodą, Nega, nes negalima jo keisti, tiesiog sugalvojus, va, žiūrėkit, kažkas įvyko, ko mes nenumatėme. Dabar nebetaikime metodo. Olafas, aš esu susipažinęs su šiuo klausimu. nežinau, ką daryti. 2005 metais ponas Briuneris e, vienus metus dirbo e, laikinai einančių direktoriaus pareigas, jis turėjo visas galės inicijuoti, padė, pradėti tyrimus. Ne, aš nesu teisininkas. Ir aš skaičiau tą labai sudėtingą teisinį tekstą su visais pastebėjimais. O ką man dabar daryti? Ponas Brunner mirė, turi egzistuoti kažkoks teisinis mechanizmas, kaip tol, kas toliau vadovaus tą tai institucijai. Praktiškai kalbant, yra asmu, tai yra asmuo, kuris nuo 2005 e, buvo atsakingas ir toliau dirbs. Ir po to mes pradėsime naujo direktoriaus paskirimo procedūrą. Jei kas nors mano, kad šis tarp institucinis mechanizmas bus spartus Tai na, aš labai skeptiškai vertinčiau tokias nuomonės. Pono Brunerio paskirimas užtruko metus. Metus truko dėrybos. Viskas yra puiku, jeigu sutarėme dėl asmenybių, bet paprastai mes nesutarėme. Trys institucijos laik, paprastai laikosi skirtingų nuomonių. Ir kas vyks per tą laikotarpį, kas užtikrins Olaf e, institucijos teisinį tikrumą. Mano nuomonė tokiais atvejais vienas asmuo yra, kuris jau 2005 metų komisijos sprendimu ir tuo metinio generalinio direktoriaus siūlymu buvo paskirtas kaip pavaduojantis generalinį direktorių, kai jo nėra. Praktiškai kalbant, aš nesutinku, kad Olafas dirba jeigu nėra vadovo. Tačiau šiuo atveju mes skiriame, mes bandome apibriežti, kas yra vadovo funkcijos. Kalbame apie tarp institucinę procedūrą. Jau užtruks metus, kas įvyks per tą laiką. Siūlau dirbti sparčiau, sparčiau skirti generalinį direktorių, nes visų taisyklių gyvendimas užtrunka, o tuo tarpu perinamojų laikotarpiu e, Olafas turi dirbti. Juridinis pasaulis yra tikrai labai sudėtingas ir paprastam ekonomistui nelengva perprasti visus jo niuansus. Grazie. Onorevole Andreasen. Ačiū. Pone Andrėjas. Ačiū pirmininkė. Atsakydamas į mūsų klausimus, mes Jūs atsakėte ir į klausimų, klausimą apie aukštesnius e, mokesčius Ispanijoje. Mokesčių mokėtojams taip pat pasakyta, kad Ispanijoje daug urbanizmo ir korupcijos. E, ką Jūs galvojate apie tai, kad tokioms vietovėms, kur labai daug korupcijos, bus e, duodamos subsidijos? Vakar E, generalinė sekretorė pone Katrin Dei pasakė, kad egzistuoja komisarų elgesio kodeksas ir šis komitetas praėjusiais metais išleido ataskaitą su labai daug rekomendacijų. Ar komisija ketina atsižvelgti į šią ataskaitą ir ką nors e, pakeisti E, šiame Elgesio kodekse. Taip pat buvo pasakyta, kad bus, reglamentas apribotas tik tais išorės veiksmais. Ar tai yra e, darbuotojų tarnybos nuostatai bus apriboti tik tai išoriniais veiksniais. Ar jūs ketinate pakeisti visus tarnybos nuostatus, ar ne? Dėl Ispanijos, kuri e, sustabdė dvi veiklos programas dėl galimų sukčiavimo atvejų. Olafas nagrinėja šiuos atvejus. Ir aš žinau, kad Ispanijos ir mūsų valdžios institucijos labai rimtai bendradarbiauja. Nemanau, kad mes dabar turėtume išskirti Ispaniją. Taip, Ispanijoje yra projektų, kur pinigai buvo sustabdyti ir e, ji turi gražinti apie 200 milijonų eurų yra sustabdytos penkios programos. Tačiau tai atsitinka ir kitose valstybėse narėse. Bendras įspūdis yra tas, kad valdžios e, institucijos Ispanijoje gali valdyti projektus. Taip, Ispanija labai didelė valstybė, mes negalime prisimti atsakomybės už visas vietos bendruomenės. Dėl Elgesio kodekso šis klausimas labai įdomus ir mes jį aptarėme per pastaruosius penkis metus daugelį kartų. Aš esu pasirengęs atsakyti. Visada tekstą galima keisti, tačiau man susidaro įspūdis, kad tekstas niekada nebus iki galo tobulas. Ir visada šiek tiek atsiliks nuo poreikių. 2000-aisiais komisija pasiūlė įsteigti tarp institucinę ekspertų grupę, kuri vertintų interesų konfliktus. Galbūt egzistuojančius, galbūt galimus. Mes viso to negalime išdėstyti popieriuje, nes gyvenamas eina į priekį. Ir komisija taip pat įsteigė savo etikos instituciją, kuri vertina aukšto rango pareigūnų elgesį. Manau, kad tai yra geras sprendimas. Elgesio kodeksas yra labai didelis dokumentas ir komisija parengė labai įdomią studiją, kur kalbama apie e, valstybės tarnautojų profesinę etiką. Ir e, jie apima vyriausybės, parlamentarus, teisėjus, labai platų spektrą žmonių. Ir kai kuriuose valstybėse, ypač naujosiuose valstybėse narėse, galbūt šis dokumentas pasirodytų net per detalus. Tačiau be abejo, komisija atsižvelgs į visų suinteresuotų pusių rekomendacijas, taip pat ir biudžeto kontrolės komiteto rekomendacijas. Dabar turime du skirtingus klausimus. Dabar skubiai reikia sukurti galimybę veikti. Ir turime reik, būtinų sprendimų paketą, kuriuos reikia priimti. Tačiau kalbant plačiau, mes neturime susidarę bendros bendro įspūdžio apie dar, e, darbuotojų tarnybos nuostatus, tačiau esame įvertinę juos iš biudžeto pusės, tačiau net neplanuojame radikaliai keisti e, darbuotojų tarnybos nuostatų. Ačiū. Grazie. Onorevole Čiatsi Markakis. Ačiū, ponas Hatsimarkakis. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu prisijungti prie pranešėjo pagirimo. Iš ties, ponas Kalas sugebėjo pakeisti situaciją, skaičiai nuolat gerėja, tai didis jo nuopelnas, netgi istorinis pasiekimas, kadangi tai paskutinis mūsų podėsidis, matau, manau, kad galiu tokius žodžius išsakyti. Aišku, reikia uh, pažymėti ir tai, kas bus daroma ateityje, ką nuveiks e, parlamentas, nes būtent mes nulėmėme iš dalies tokius pakeitimus. Tikrai, e, kaip ponas Liberatskis pažymėjo, neįliniai pasiekimai. Reikia pagalvoti apie mūsų tarpusavio santykius, apie ateitį galų galę, ar patvirtinsime biudžeto įvykdymą ar ne. Mes galime garsiai šaukti, rodyti pirštu į valstybės narės, esate jūs kaltos, paėmate įkaitų komisiją. Tačiau aš nemanau, kad tai geras kelias. Tikrai reiktų pasinaudoti komisaro patirtimi. Jis turi daug patirties, kaip jau žinome. Ar galim, gali ši komisija atsakyti už praėjusios kadencijos komisiją, biudžeto vykdymo patvirtinimas visuomet susiduria su panašiais sunkumais. Komisija turi atsakyti iš ankstesnių pareigūnų darbus. Praėjusiais metais mes daug dėmesio skiriame Lisabono sutarčiai, tai taip pat atėmė daug laiko, todėl turėtumėme šiandien kalbėti tiesiai šviesiai. Reiktų e, pažvelgti į tai, ką jūs kaip komisija galite padaryti ar negalite padaryti. Ir pona Engvirda pateikė labai e, liūdną ataskaitą apie išorės veiksmus. O kai e, pamatau, ką dar galime nuveikti komisijos kompetencijos srityje, na dėl Olafo sakėte, kad nežinote, ką reikia daryti. Vieną reiškia, e, vieną reikia padaryti. Mums reikia pono Kretieno veiksmus pasižiūrėti, ką jis iš tiesų daro. Ar viskas ten gerai? Na, galėčiau prisiminti du pavyzdžius apie komisijos tiesioginę atsakomybę bei komisijos kontrolės pareigą. Taigi dėl NVO jūs parašėte pirmininkui laišką, labai mandagus laiškas, tačiau e, ten sakoma, kad susirask tą informaciją pats yra e, duomenų bazės, prašau paieškoti. Parlamentas jau nekarto yra to prašęs tikrai negerai, kad atėjus mm, naujas, naujam komisarui, kuris per svarstymus buvo priverstas duoti atsakymą. Po mėnesio ar kito panašu e, situacija pajudės. Atvirai pasakysiu, panašius darbus komisijos valdininkai turėtų padaryti. Jie gauna nemažus pinigus ir tai nėra uh, labai sunkios problemos. Aš įtariu čia politinius žaidimus. Mums norima parodyti, kokia, kokia yra mūsų tikroji vieta. Na, buvo pateikta tokia informacija, kad yra NVO, kurios aktyviai veikia prieš Europos Sąjungoje. 60 e, procentų pinigų gauna iš ES ir jo, šios e, veikia prieš ES. Pažiūrėkite į kai kurių NVO puslapius internete, ką, ten ra, ką jūs ten rašo. Tai yra nepriimtina, reikia, e, manau, rasti kitų veiksmų būdų. Toliau vykdančiosios agentūros, mes šiandien vėliau grįšime prie šio klausimo, atlikau labai gerą analizę. Aš buvau atsakingas iš vieną iš vykdomųjų agentūrų. Žinau, kad ten mm, ekonominos naudos analizė yra geresnė, nes ten dirba specialistai, geresni specialistai, bet jie yra blogiau apmokami. Todėl pinigų sutaupoma. Tai aišku, bet niek bet kas neaišku, ar mūsų iškelti politiniai tikslai yra įvykdomi. Paprasčiausiai pažiūrima, ar jie daro savo darbą, ar tinkamai leidžia pinigus, bet kaip siekiama politinių tikslų, niekaip neanalizuojama. Ir jeigu mes čia pažiūrėsime, kiek daug yra vykdančiųjų agentūrų ir kiek daug milijardų jos e, valdo, tai suprasime problemos svarbą. Apie tai būtina kalbėti nematau priežasties būti mandagiam. Aš tikrai esu pasirengęs pripažinti istorinius pono Kalaso pasiekimus, bet naujoji komisija ir būtent tokią žinę turime mes jam perduoti, kad jis pasakytų savo įpėdiniui, kad naujoji komisija turi keisti darbo metodus. Per svarstymus pastebėjome, kad e, komisijos pirmininkas uh, prisima vis didesnę atsakomybę, vis dažniau daromos nuorodos būtent į jį, tačiau jo atsakomybė tuomet turi būti oficialiai išplėsta. Džiaugiuosi, kad e, čia yra e, komisijos vicepirmininkas ir kuris perduos naujai e, kolegijai mūsų nuomonę. Taigi ateina nauji metai, nauja komisija ir mes turime pasiraitoję rankovės skirti darbus. Um, Apie nevyriausybinės organizacijas. Galiu. Siūlau pasikviesti jų atstovus čia ir paklausti jų nuomonės, paklausti jų pačių, kurios yra prieš ES, kurios ne, ir pasiūlyti ir pasakyti joms, kad mes sumažinsime joms finansavimą, pavyzdžiui, aplinkos saugos rytyje dirbančios e, organizacijos yra ypač kritiškai nusiteikusios. Aš labai, aš su malonumu stebėčiau jų reakciją. Na, aš visada sakiau, jog žmonių su negale organizacijos, kas turi paremti juos. Ar mums įdomi jų nuomonė? Taip tuomet mes turime finansuoti tokių organizacijų egzistavimą. Aplinkosaugos organizacijų didžioji dalis, galbūt ne visos, siekia labai iškių tikslų. Galbūt ne visų jų tikslai yra viešai fiksuoti, bet tai yra tikrai sudėtingas klausimas. Šiame komitete prieš porą metų buvo svarstytas klausimas ir aš patikiau atsakymą. Tiksliau, aš, aš gavau atsakymą iš atitinkamų departamentų ir kolegų ir buvo paaiškinta, kad nei viena organizacija nefinansuojama vien dėl to, kad egzistuoja finansuojami projektai, o projektų vykdymas yra kaip ir visais kitais atvejais, yra taisyklės, reikalavimai. Tačiau paskui paaiškėjo, kad taip yra ne visada, kad kartais mes skiriame lėšas, kai kurie departamentai skiria lėšas vien nevyriausybinėms organizacijoms vien dėl to, kad jos egzistuoja. Jeigu norite svarstyti šį klausimą, tai yra nepaprastai opus, e, politizuotas klausimas. E, Kas yra nevyriausybinė organizacija? Jeigu jūs sakote, kad jos visos yra prieš ES, tai galiu pasakyti, kad jos už, yra už ES, jos tik tai kritikuoja visą ES įgyvendinimo projektą. Tai yra kas kita. Registras, jų registras yra naujas dalykas. Ir tai užtruks laiko, Žinau, kad vienas iš mano įpėdinių pažadėjo jums pa parengti nevyriausybinio organizacijų sąrašą, iš, išvardinti visas, kurios gavo finansavimą iš ES fondų, tai užtruks laiko. Vykdomosios agentūros, jų yra keletas. Re, reglamentavimo, reglamentais įkurtos agentūros yra priskirtos mums, mes atsakome už jas ir čia jokių dvi, neiškumų nėra. Reikia įvertinti jų darbą, jų veiklos rezultatus. Pavyzdžiui, viena agentūra buvo uždaryta, nes jos mandatas pasibaigė ir mąstydamas apie savo būsimą, būsimą darbo sritį. Žinau, kad ten bus tik tai viena vykdomoji agentūra. Aš domėjausi audito rūmų ataskaitomis e, šiuo valdysenos klausimu. Bet jūs galite nebejoti tuo, kad aš labai uh, stropiai reaguosiu į šių klausimų sprendimą. Agentūrų plitimas buvo svarstęs pra, praeitos parlame, kadencijos parlamente, manau, kad tą klausimą vėl galime svarstyti, nes čia slypi reali problema. Manau, kad daugiau problemų turime su reguliavimo agentūromis, nes jų biudžeto įgyvendinimas tvirtinamas atskirai. Jeigu kas nors negerai, tai komisija už, yra atsakinga. Kartais joms suteikiama labai daug laisvės savarankiškai pan, pan, gyventi savo biudžetą ir na, jeigu kalbame apie 20 skirtingų biudžeto įgyvenimo patvirtinimų, reikia surenkti klausimus, tačiau sunku tai padaryti. Bet kartais verta pasidomėti, giliau pasidomėti kai kurių tų įstaigų veikla. Kalbant apie tai, kas vadovauja ir kad kiekvienas dirba laikydamasi savo metodo ar stiliaus, tai pavyzdžiui, gyvendinimo patvirtinimo srityje aš galiu pasakyti, kad aš savarankiškai autonomiškai dirbau ir pirmininkas, komisijos pirmininkas man suteikė daug laisvių. Aš tikrai nepatyriau kažkokio tai bandymo kištis į, į, į šią sritį. Mes dirbome biudžeto generalinėme direktorate ir visi sėkmingai bendradarbiavimo. Ačiū. señor sí, presidente sí, bueno, en primer lugar quería hacer un comentario sobre. Pone Ajala. Ačiū pirmininkė. Sureaguosiu į tai, ką pasakėte apie Ispaniją. Manau, kad tai labai svarbus punktas. Kai kurie Britų parlamentarai posėdėje anksčiau komentavo Ispanijos klausimą. Ir šią problemą reiks spręsti. Bet kokiu atveju, kadangi šnekame su ponu Kelas ir būsima komisija, tai labai svarbu, kad mes užmėgstume produktyvų dialogą. Manau, kad ateityje mums reikės konkrečiau įvardinti tam tikrus dalykus, kuriuos darome. Ponas Boničiai kalbėjo apie e, išlaidų ir stebėsenos žemės ūkija problemą. Atrodo, kad viskas veikia pakankamai efektyviai, tačiau sanglaudos išlaidos yra mažesnės. Tad aš nežinau, gal jie dirba efektyviau. Ir 30 procentų visų sąnaudų skiriama stebėsenai. Įdomu, kur galima būtų ką nors patobulinti ir kaip gauti patikimesnės informacijos. Kalbant apie nevyriausybinės organizacijas, jos svarbios ir jos e, dažnai kritikuojamos kaip pilietinės visuomenės atstovai. Tokiu pat būdu kritikuoja ir Europos parlamentą, tačiau aišku, žinome, kad yra žodžio laisvė. Manau, kad e, išorės santykiai, aplinkosauga, transportas, bendradarbiavimas ir plėtra yra visos rytis, į kurias nutaikoma kritika. Tai viena iš pagrindinių problemų, su kuriomis susidurėme. Reikia daugiau skaidrumo, sprendžiant problemas visose šiose srityse. Neužtenka tik apie problemas kalbėti. Pone Kalas. Mums labai nerima kelia tam tikri dalykai. Aš esu tikra, kad mes turime sukurti sistemą, kuri užtikrintų, kad Olafo laikinai eidantis direktorius pareigas asmuo užtikrintų tinkamą šios institucijos funkcionavimą. Tačiau mes turime pasiekti ir institucinio sutarimo, turime užtikrinti, kad nebus spragos kad parlamentas labai aiškiai matytų, jog ši funkcija vykdoma nepriklausomai. Be abejo, teisės skyrius labai daug padės, tačiau taip pat svarbu, kad jūs pažadėtumėte, jog jūs darysite visą, ką galite, kad šis, ši tarnyba dirbtų tinkamai ir nepriklausomai. Ypač šioje uh, jautrioje situacijoje. Ačiū. Prašyčiau kalbėti trumpai, nes e, reiks baigti šio klausimo nagrinėjimą 12 valandą. Aš norėčiau atsakyti apie Olafo nepriklausomumą. Olafo nepriklausomumas pas, per paskaruosius penkerius metus niekada nebuvo kvestionuojamas. Prieš keletą metų vyko klausimai apie Olafą. Ir 2004 metais kilo problema kaip užtikrinti, kad į Olafo tyrimus niekas neįsikištų. Tada Biudžeto kontrolės komitetas surengė klausimus ir padarė išvadą, kad niekada nebuvo pažeistas Olafo nepriklausomumas. Ir Ten dirba tikrai rimti ir atsakingi žmonės. Ir jeigu kiltų konkretus klausimas, aš tik galėsiu Jums užtikrinti, kad aš visokiojopai gerbsiu visišką Olafo nepriklausomumą visuose tyrimuose. Nemanau, kad kažkas pasikeis. Ačiū. Grazie. Onorevole Audi, l'ultima domanda. Ačiū. Ponės Rodi, baigiamasis klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti ponui komisarui, kad apgalėstaujame, jog nebegalėsime su jumis toliau dirbti, žaviuosi jūsų e, žiniomis, taip, tačiau taip pat jūsų sugebėjimui save valdyti, savo atvirumu parlamentarams, savo sugebėjimais kalbėti. E, neretai jūs netgi posėdžių salėje susipažindavote su dokumentais ir e, pri, apsispręsdavote, kokios pozicijos laikytis, visuomet e, būdavote ramus e, salėje, susikaupęs. Tikrai mm, gaila, kad čia nebedirbsite šiame poste, bet džiaugiuosi, kad gavote kitą postą komisijoje. Na, dėl to, kas buvo pasakyta dėl aštuntųjų metų patikimumo pareiškimo. Ištisus metus tokie pareiškimai būdavo neigiami, o dabar auditorumai konstatuoja, kad jau judama teisinga kryptimi. Jūs esate atsakingas už buhalterijos kontrolę, už apskaitą bei turite konstatuoti, kokie ten pokyčiai yra teigiami ar teigiami tik su tam tikromis išlygomis. Komisija turi funkcionuoti kaip sutarčių sergėtoje, todėl komisija turi atsižvelgti e, į pačias įvairiausias pozicijas. Esu buvęs pranešėjas šią temą anksčiau ir mes varstome, ar nereiktų patvirtinti biudžeto įvykdymo, tačiau mm, tuomet politinė aplinka buvo labai sunki, e, buvo rinkimai po keleto mėnesių, taigi dabar nauja kadencija ir vėl reikia galvoti apie patikimumo pareiškimą, ar jis bus pripažintas teigiamas ar neigiamas. Na, mm, kol kas panašu, kad parlamentas daugiau loja negu kanda. Tačiau šiais metais diskusijos gali nueiti tiek toli, kad patikimumo patikinimo problema iš ties gali išskilti. Ponas komisaras, ačiū, ačiū už pagirimus, e, tačiau iš e, dalį, e, dalis šių pagirimų priklausoma ponui Boničiai, kuris puikiai dirbo, parengė puikius tekstus, visiems suprantamus ir aiškius. Akivaizdu, kad mus vienyje bendras interesas pagerinti finansinį valdymą ES. Audito rūmui šiais metais tikrai puikiai padirbėjo, daug padėjo. Šis tekstas adekvačiai atspindi situaciją. Na, e, tikrai gera ataskaita. Vienintelis sunkumas yra toks, kad e, sutartis sutartys reikalauja, jog audito rūmai kad transakcijos būtų vykdomos sąžininkai ir be pažeidimų, tačiau situacija yra labai sudėtinga, kaip mes pasieksime tikslą dar neaišku, tačiau judame gerą kryptimį ir paskutinis dasas, sakyčiau, yra beveik teigiamas bet veikime, būkime pragmatiški bei mm, šiek tiek technokratai. Manęs tikrai niekas nenustebino ar nesupykdė. Iš ties demokratija yra geras dalykas, bet tačiau ji negali apsiriboti rinkimais ir kalbomis. Kažkas turi užtikrinti, jog demokratija funkcionuotų. Būtent toks ir yra mūsų uždavinys. Ačiū. Ačiū ponui komisarui už dalyvavimą šiame klausime. Iš ties daug laiko sugaišome šiam klausimui. Ir dabar pereiname prie kito darbo tvarkės klausimos. 9 metų auditorumų specialiai ataskaita e, užduočių pavedimo E, pavedimas vykdomosioms įstaigoms. Dabar Masimo Varė, prašom, žodis jums. Sintetizare al massimo. Ačiū pirmininkė, pabandysiu apibendrinti. Kalbėsiu kiek manoma trumpiau ir aš iš anksto atsiprašau, jei dėl to mano pasisakymas jums pasirodys netobulas, bet galiu jūs paraginti pasiskaityti visą ataskaitą. Na, aš jums pristatau uh, specialiai auditorumo ataskaitą, kuria bandoma įvertinti, ar įgyvendinimo, kai kurių įgyvendinimo užduočių pavedimas vykdomosioms įstaigoms e, iš tikrųjų buvo teisingas pasirinkimas įgyvendinant bendrijos biudžetą. Mes e, atlikome tyrimą ir norėčiau priminti, kad jo ėmėmės dėl to, kad parlamentas to specialiai paprašė prieš kurį laiką. Audito rūmai visų pirma e, išsiaiškino, ar sprendimai dėl vykdomųjų įstaigų, dėl vykdomųjų agentūrų įsteigimo buvo priimti atlikus visų uh, galimų, visus galimus privalumus. Taip pat buvo vertinama ne tik, pavyzdžiui, ar tos agentūros padės, tų agentūrų įsigimas padės sutaupyti. Taip pat buvo aiškinamas, ar tai užtikrins na, našesnį projektų įgyvendinimą. Taip pat aiškinomės, ar komisija įgyvendino savo vaidmenį, tai yra, ar ji buvo tų įstaigų prižiūrėtoje, ar atliko prižiūrėtojo vaidmenį. Taigi, kalbant, dabar pirmiausiai kalbėsiu apie tas įstaigas. Ir priminsiu 2000-aisiais pradėtos administracijos reformos principus. E, vienas iš tų principų - suteikti komisijai galimybę sutelkti dėmesį į svarbiausias užduotis. Tai yra formuluoti politikos iniciatyvas, o, o ne vien tik tai vykdyti kažkokias užduotis. Taigi, vertindamas komisijos e, darbą šioje srityje, to principo įgyvendinimą rūmai priejo išvados, kad steigdama tokias įstaigas, komisija daugiau bando užpildyti tam tikrą vakumą, kalbant apie praktinį užduočių įgyvendinimą. Pavyzdžiui, kartais bendrijos program, programų įgyvendinimu užsima privačios bendrovės, dėl to kartais tokie atvejai buvo kritikuojami. Taigi, dėl šių priežasčių buvo pasirinktas tokių įstaigų steigimas, o nesiekis e, užtikrinti geresnės, geresnės programas. Taip pat įsitikinome, kad komisija vis dar dvėjoja, ar būtų tinkama toliau įsteigti naujas agentūras. Reikia įsitikinti reikia įsitikinti, ar turimi e, ištekliai darbo jėga yra pakankama. Tai yra reikia peržiūrėti darbuotojų poreikį. Tas buvo atlikta 2007 metais ir reikėtų to įvertinimo rezultatų nepamiršti. Ir komisija prie išvada, kad reikia steigti naujas agentūras. Vykdant auditą, ir čia norėčiau prisiminti tą ekonominės naudos analizę, buvo prieita išvados, kad nebuvo pakankamai atsižvelgta į nefinansinius veiksnius. Daugiausia dėmesio buvo sutel, sutelkta į ekonominės naudos įvertinimą. Buvo pamiršti kiti aspektai, jie nebuvo įtraukti į analizę. Pavyzdžiui, veiklos išlaidos ir pereinamojo laikotarpio išlaidos. Perdavimo išlaidos. Taip pat yra ir kitų išlaidų. Pavyzdžiui, kiek kainuoja e, tolesnis agentūros veikimas, kai programa, jai, jai pavesta programa jau įgyvendinta. Dabar pereinu prie kito veiksnio. Finansiniai, finansinis tokių įstaigų egzistavimo privalumas. Čia reikėtų paminėti išskirti vieną dalyką. Tai yra 75 procentai darbuotojų pasamdytų dirbtose agentūrose yra pagal sutartis dirbantis žmonės. Tai tikrai leidžia sutaupyti. Nes galima mokėti mažesnius atlyginimus, 50 procentų mažesnius lyginant su nuolatiniais darbuotojais, kuriuos hipotetiškai komisija būtų turėjusi samdyti, kad jie atliktų tokias pat užduotis. Taigi, sutaupyta ne tik čia, yra papildomų išlaidų kuriant naujus postus reikalingus, kad būtų atliktos tam tikros užduotis, pavyzdžiui, horizon, horizontalios priežiūros funkcijos. Taip pat reikėtų pasakyti štai ką. Jeigu jau kalbame apie tai, ar tikrai sutaupyta, turime išsiaiškinti, ar darbuotojai, kurie anksčiau vykdė tokios įstaigos užduotis, ar jie dabar buvo perkelti į kitus komisijos departamentus. Dar vienas dalykas. Neturime pakankamai informacijos, kas įvyko prieš e, šių pokyčių gyvendinimą. Ir darbo krūvio paskirstimas. E, strateginės, kalbu apie strateginės užduotis, įgyvendinimo užduotis, apie tai daug informacijos neturime ir todėl negalėjome atlikti ekspost įvertinimo ir išsiaiškinti, ar tikrai ženkliai sutaup, pavyko daug sutaupyti ar ne. Komisija neturi duomenų apie darbuotojus vykdančius panašias užduotis savo generaliniuose direktoratuose Taigi, atsižvelgiant į, į, į tokią situaciją, negalima nekreipti dėmesio į e, tų įstaigų teikiamus pranašumus. Tai yra, jos, e, jų egzistavimas leidžia sutelkti dėmesį į atskiras specializuotas rytis. Komisija jų dėka turėjo galimybę sutaupyti laiko, pinigų, buvo supaprastintos procedūros. Taip pat teikiama didesnė, teikiama daugiau informacijos išoriniam pasauliui, taip pat skleidžiama informacija apie rezultatus ir taip užtikrinamas didesnis ES matomumas visuomenėje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad atrankos procesas, atrank, darbuotojų atrankos į šias įstaigas procesas yra ne toks lankstus, gana sudėt, sudėtingesnis nei tikėtas iš pradžių. Uh, Ir tai atsiliepia tam, pavyzdžiui, atsiliepia, dėl to keitėsi laikotarpis, per kurias agentūros įsibėgėjo ir pradėjo dirbti. Toliau, jeigu kalbėsime apie tų agentūrų kontrolę, kurią vykdo komisija, tai čia e, pastebėti ir negatyvių aspektų. Pavyzdžiui, veiklos programos agentūros turi teikti metinės ataskaitas. Jos nėra, tos ataskaitos nėra pakankamai panaudojimos, nes iškyla tam tikrų administracinių sunkumų rengiant tokias ataskaitas. Ir todėl gana sudėtinga kiekybiškai įvertinti pasiektus rezultatus. Dabar perėsiu prie audito rūmų rekomendacijų. Rūmai rekomenduoja komisijai peržiūrėti procedūras, pagal kurias renkamasi pavesti kažkokių užduočių vykdymą nepriklausomoms išorės bendrovėms. Toliau, kalbant apie agentūrų veiklos pratesimą, tą, tą tvarką taip pat reikėtų peržiūrėti. Komisija taip pat raginama mm, atlikti geresnį ekonominės naudos analizę tobulinti įstat, sprendimų prieimimą. Taip pat remtis patikimais duomenimis apie, apie darbo krūvį ir, vei, ir, ir, ir veiklą, pa, veiklą, kurią pavedama atlikti. Komisija taip pat turėtų akcentuoti sėkmės veiksnius. Jų dėka agentūroms pavyko pasiekti geresnių rezultatų. tie, tie sėkmės veiksniai buvo įtraukti į programas, val, vykdomas vidujei. Komisija vyk, vykdydama priežiūros veiklą turėtų įstaigoms iškelti tam tikrus tikslus. Nurodyti, kokių rezultatų tos agentūros turi pasiekti, tie rezultatai turi būti įvertinami kiekybiškai. Nereikia, kad tų tikslų būtų daug, bet svarbu, kad būtų galima išsiaiškinti, pažiūrėti, ar tų tikslų buvo pasiekta. Labai ačiū, kad kalbėjote taip trumpai. Na, e, dabar ponia Hartsok. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad audito rūmai šio klausimu ataskaitą parengė labai laiku. Nes e, beveik 120 techninės pagalbos biurų bus e, pakeisti specializuotų centrų. Tai yra labai geras žingsnis į priekį. Norėčiau priminti kolegoms, kurie mano, kad mes turime e, per daug agentūrų. Vykdančiosios agentūros yra tos, kur Europos parlamentas ir biudžeto kontrolės komitetas negali tvirtinti jų biudžeto. Ir e, mums yra suteikiama penkių, penkerių metų veiklos ataskaita, kuri yra galimybė mums panalizuoti šitą klausimą. Aš manau, kad e, norint geriau kontroliuoti vykdomasias agentūras, reikia E, e, audito rūmui, rūmams analizuoti e, jų veiklą. Ir aš manau, kad iš tikrųjų dar vienas kontrolės mechanizmas būtų daug geriau negu tik paprastas komisijos biudžeto patvirtin, įgyvenimo patvirtinimas. Mes kalbame apie Europos instituciją. Jos įvaizdis yra visų mūsų atsakomybė o mes esame Europos parlamento nariai. Be to mes kalbame apie 32 milijardus eurų, kuriuos išplatina šios agentūros. Ir apie, kalbame apie 1339 darbuotojus, kurie dirba šiuose agentūrose. Tad e, tai labai e, rimta užduotis ir labai svarbu, kad mes išanalizuotume visas atitinkamas detalės. Kai auditorumai parengė šitą ataskaitą, ponas Vari labai atvirai bendradarbiavo su parlamento pranešėju. Mes keletą kartų aptarėme šios klausimus ir labai noriu padėkoti už tą atvirumą ir skaidrų bendradarbiavimą. Aš e, nesileisiu į detalės, kurias minėjo ponas Fori. Aš e, norėčiau pateikti kelias savo pastabas, kurios galbūt bus mums naudingos tolesnėme darbe, prašant komisijos ateitie patvirtinti biudžeto įgyvendinimą. Komisijos ataskaita apie agentūros veiklą nėra visiškai efektyvi. Čia pabrėžta, kad reikia kurti naujus rodiklius, kurie E, būtų rodiklis e, patvirtinant jų veiklą e, stebintiems generaliniams direktoratams. Ir yra labai aiškus ryšys tarp politikos ir įgyvendinimo užduoties. Ir tai padėtų Tai padeda komisijai siekti savo strateginių tikslų. Galbūt nereikia įsteigti papildomų vykdančių agentūrų, nebent būtų naujos komisijos e, kompetencijos iki 2013 metų. E, dėl mažesnių atlyginimų, kaip minėjo ponas Varė, beveik 75 procentai e, darbo vietų yra samdomų darbuotojų. Tačiau, kai mes pasižiūrime į kitas ataskaitos dalis, matome, kad kai kurios agentūros negalėjo pradėti dirbti laiku, taigi kyla klausimas, kokią gyvertėjas teikti, e, nes šita agentūra negali pradėti darbo, vadinasi, negalime finansuoti jos darbo. Mes kalbame kartais apie tai, kad iš viso nebūna jokių kandidatų. Pavyzdžiui, e, vykdančiosios institucijos negalėjo ilgą laiką rasti apskaitininkų. Šios pareigybės yra apibūdintos e, generalinio administracijos e, direktorato. Ir mes turime užduoti savo klausimą. Mhm Manau, kad reiktų geriau atlikti čia rentabilumo analizę, ar geriau yra, kad jos yra pigesnės, ar geriau yra prarasti e, įvaizdį, prarasti laiką ir taip toliau, tada, kai nedirba šios vykdančiosios agentūros. Mums reikia specializuotų žinių apie šias agentūras. Joms reikia žmonių turinčių specializuotų žinių. Pone pirmininkė, dar kartą noriu padėkoti už bendradarbiavimą su audito rūmais, dėkoju šešėliniams pranešėjams ir pati norėčiau priminti, kad reikia, jog šis komitetas, nors negalėsime ir ateitie patvirtinti biudžeto gyvenimo, bet kad galėtų šis komitetas bent retkarčiais peržiūrėti audito rūmų ataskaitą. Ačiū. Grazie. Do la parola all'onorevole Gressle. Ačiū. Žodis ponė Gressle. Ačiū, ačiū visiems. Norėčiau padėkoti audito rūmams, poniai Hercog, kuri yra labai įsigilinusi į agentūrų darbą. Mes e, tikrai galime daug naudos gauti iš jos patirties. Na, parengti dokumentai rodo apie didelę finansinę įtaką, mes kalbame apie nuolatinius tarnautojus ir laikinus darbuotojus. 50 procentų atlyginimų skirtumai siekia, taigi e, e, reikia mane kaip seną profsąjungų veikėją visuomet patraukti tokiais šūkiais keis, kad už vienodą darbą atlyginti, mokėti vienodą algą. Tai būtų labai gerai, bet kol kas tai yra neįmanoma dėja. Na, aišku, tai yra nesažininga, bet mes negalime įvykdyti savo pačių reikalavimų. Todėl visą situaciją aš vertinu pakankamai kritiškai. Ačiū. Pone Ajala. Ačiū, ponė pirmininkė. atsižvelgiant į mūsų pranešimą dėl auditorumo ataskaitos. Vykdomosios agentūros ir reglamentuojančios agentūros čia yra minimos ir mane nustebino toks pakankamai mm, paprastas pasakymas, kad vykdomosios agentūros yra nauja techninės pagalbos biurų forma, tai yra mm, ties, tiesiog mm, bandymas e, seną parduoti kaip naują. Taigi nepamirškime, kad mes neturime galvoti tik apie mm, pigesnius samdomus darbuotojus, bet ir apie lankstumą e, ten dirbantis žmonės yra labai geri ekspertai, gal jie ne visuomet nori tapti tarnautojais. Nepamirškime, kad projektų vykdymo laikas ribotas - septyni mm, metai, po to vėl reikia atnaujinti sutartis. Taigi, ar jūsų pasakymas galioja visoms agentūroms, ar jos yra visos vienodos, tikrai nemanau, kad jas galime užmauti ant vieno kurpalio. Iš ties dalyje agentūrų yra samdomi darbuotojai pagal laikinas sutartis, bet tas vyksta tiek komisijoje, tiek parlamente. Galime ateityje grįžti prie šio klausimo. Aišku, galime apie atlyginimo skirtumus a, su toliau pratesti, tačiau profsąjungos, manau, yra skirtos ne tik, skirtos ne tik atlyginimų skirtumams naikinti. Dabar žodis auditorumo atstovui. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkui. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Hercog bei kitiems komiteto nariams už jų išreikštą padėką. Ačiū poniai Grislė, poniai Ajala pat noriu Jums padėkoti už išreikštą padėką auditorumų darbui. Tai ką čia būtų galima dar pasakyti? Iš ties darbuotojų problema yra mm, aktuali visoms agentūroms, nes e, samdymo kriterijai yra vienodi visoms agentūroms. Jeigu pirmininkas man leis, jis e, vertino mano sugebėjimą kalbėti trumpai bet jeigu leistumėte man nors keletą minučių gauti, tiesiog norėčiau atkreipti komiteto dėmesio, dėmesį į 50 pastraipą ataskaitoje. Ten pabrėžiama, kokia yra svarbi darbuotojų e, problematika, taigi ten sakoma, kad dėl specializuotų darbuotojų reikia įdarbinimo procedūros trunka ilgiau, naudojamasi tais pačiais darbuotojų sąrašais, kurie yra prieinami ir komisijai, bet taigi čia administracijos generalinis direktoratas mm, atlieka savo e, darbą, taigi e, agentūros samdo daugiau darbuotojų jų karjeros pradžioje, bet tačiau iš kitos pusės e, ten yra teikiami reikalavimai dėl pakankamai didelės patirties. Aišku, kad e, šios pozicijos nėra labai patrauklios. Nepamirškime, kad problema yra ir nuolat atnaujinami uh, kontraktai, tačiau jiems netaikomi apribojimai trejų metų, kaip kad yra komisija. Tikrai neturime laiko gilintis į lėstis į smulkmenas, tačiau žinome, kokios yra problemos ir kol kas aš galiu jūs tik, jūs tik apie tai informuoti. Ačiū, sako pirmininkas, taigi baigėme nagrinėti savo darbo tvarkės. Savo darbo tvarkę. Ačiū audito rūmui nariui varė. Komisija norėtų kažką pridurti. Dėkui, ponė pirmininkė. Du komentarai. Aišku, mes esame gerai susipažinę su šia problema dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Norėčiau pasakyti, kad agentūros turi tam tikrą nedidelį biudžetą savo veiklai, dėl kurio parlamentas e, teikia savo patvirtinimą ir po to už didžiąją dalį yra atsakinga komisija. Taigi čia parlamentas gali tarti savo žodį patvirtindamas biudžeto, komisijos biudžetą. Taigi čia problema tarsi ir įsisprendžia. Dabar dėl darbuotojų. Tikrai negalime savęs apgaudinėti. Negalime norėti sutaupyti ir norėti uh, žmonėms mokėti tiek pat kaip ir kitur. Reikia suvokti, kad tai sudėtinga situacija, viskas yra įtvirtinta statute. Šiandien mes turime tik šešias vykdomasias agentūras ir komisijoje daugelį programų vis dar administruoja tarnautojai, kita dalį administruoja laikinai darbintys asmenys, žmonės, kurie gauna mažesnės algas. Tačiau tai yra darbo iškelimo procedūros esmė. 5000 laikinų darbuotojų yra ir komisijoje. Taigi su šia problema mm, susiduria ne tik vykdomusios agentūros, su jie susiduria ir kiti, bet čia mes e, puikiai vykdome darbo jėgos iškelimo problematikos sprendimą. Ačiū komisijos atstovui, taip pat audito rūmams. Ir dabar periname prie paskutinio mūsų darbo tvarkės punkto. Kiti klausimai. Visų pirma. Dvidešimt antrą ir 23 vasario numatytas e, klausimas, kuriame dalyvaus komisaras šiame, šiame ir tuomet žinosime, iki to laiko jau žinosime, ar jis buvo paskirtas ar ne. Ir galėsime šiandien aptartus klausimus tuomet aptarti išsameu. Taigi, jeigu jūs neprieštaraujate. Ponas šiame tą minėjo, kad ponas Braunas irgi galės atvykti tą dieną. Taigi, jeigu pritarėte, galėtume surenkti koordinatorių posėdį. Jis yra skubiai būtinas, nes teisės tarnyba pateikė savo nuomonę ir išly, iškyla tam tikras konfliktas kurį reikia apsvarstyti, dėl to reikia skubiai sušaukti koordinatorių posėdį. Sekretariatės man priminė štai, ką buvo atsiųstas jums raštas ir mes turime nuspręsti, ar parlamentas kreipsis į Teisingumo teismą dėl PVM klausimo tarp komisijos ir Vokietijos. Pone Andrės, po to pone Grės. To... Ačiū pirmininkė. Aš noriu grįžti prie e, gruodžio 22 ir 23 dienų posėdžių protokolų. Nieko nenoriu pakeisti, bet e, noriu pasakyti kai ką dėl 8c punkto. Ten yra e, nuoroda į informacijos teikėjus ir kaip su jais elgiamasi bus informatorius taip vadinamus. Ar tas klausimas bus svarstomas? Taip pat norėčiau paprašyti, kad geriau būtų paskirstomas laikas kalbėtojams, nes šį kartą jis nebuvo e, subalansuotas ir jis šis nebuvo subalansuotas nuo pat pradžių. Honorable Gresė. Žodis ponė Grislė, prašom. Ačiū. Taigi aš norėčiau. Aš palaikau šį skundą ir tam pritariu. La prossima riunione è il 22 febbraio alle ore 15. Tuomet pranešu, kad kitas posėdis įvyks vasario 22 dieną 15 val.